Ja. Guten Morgen. Labas rytas. Sveiki. Susirinkę tęsti darbo mūsų biudžeto kontrolės komitete. Vakar nusprendėme šiek tiek persikrausyti, kadangi laisvę jis buvo susidaręs toks, bet e, dėl balsavimo turiu likti čia, kur ir numatyta. Darbo tvarkė dabar. E, kalbėsime apie skaidrumą, atsakomybę ir sažiningumą institucijose. Tai yra Tomas Deutsch pranešimas. Ar norėtumėt pasakyti, kolega? Ne? Negis nenorite, tai tuomet iškart balsuokime. Ar turite visi balsavimo korteles? Ar galime atlikti bandymą? Tiesiog pabandykim susiskaičiuoti balsus, pasižiūrėti, kiek mūsų yra. Ačiū. Aštuoniolika narių dalyvauja posėdėje. Tiek mūsų yra. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai buvo pirmasis pakeitimas, antras už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias už, prieš, susilaikė, atmesta, ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta, penktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, šeštas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, septintas už, prieš, prieš susilaikė. Patvirtinta. Aštuntas už, prieš susilaikė. Atmesta. Devintas už, prieš susilaikė. Manau, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl devintojo pakeitimo. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, vienuoliktas už, prieš susilaikė patvirtinta, dvyliktas už, prieš susilaikė patvirtinta, tryliktas už, prieš susilaikė atmesta, keturioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta, penkioliktas už, prieš susilaikė patvirtinta, prieš susilaikė patvirtinta 16 už, prieš susilaikė patvirtinta 17 už, prieš susilaikė patvirtinta 18 už, prieš susilaikė atmesta 19 už, prieš susilaikė atmesta 19 atmestas 20 už, prieš susilaikė atmesta 21 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 21 elektroninių būdų. Baigiame balsuoti atmestą. Pirmasis kompromisas. Atsiprašau, noriu pasitikrinti, ponė pirmininkė. Mes šiek tiek apie tai kalbėjom. Kai balsuojame dėl pirmos dalies, balsuojame dėl viso teksto, išskyrus e, teksto dalį e, mano kad ir interesų konfliktas. O dėl antros dalies balsuojame dėl viso teksto su ta, su ta formuluotė, kurią aš čia jums pacitavau. Ar taip? Taip. Pranešės taip pat sako, taip, jūs visai teisingai supratote. Pirmininkė, taip, tęskime. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė atmesta, antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Ir kaip viskas dabar atrodo, ponas Jung pasakė. Dabar 22-24 pakeitimai atkrenta. Antrasis kompromisas, kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 25, kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 26 už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 27 už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 28 už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 29 už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 30 už, prieš susilaikė patvirtinta, 31 už, prieš susilaikė patvirtinta, 32 už, prieš susilaikė atmesta, 33 už, prieš tikrinamės dėl 33. -ojo. Atmesta po patikrinimo. 34 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta 30. Tiksliau antroji dalis 34 kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 35 už. Dėl pirmos dalies, apratom, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis 35 už, prieš susilaikė patvirtinta. 36 už, prieš susilaikė patvirtinta. 37 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 37 antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 38 už, prieš susilaikė atmesta. 39 už, prieš susilaikė patvirtinta, 40 už, prieš susilaikė patvirtinta, 41 už, prieš susilaikė patvirtinta, 42 už, prieš susilaikė patvirtinta, 43 už, prieš susilaikė patvirtinta, 44 už, prieš susilaikė patvirtinta, 45 už, prieš susilaikė atmesta. Ir turime pasitikrinti dėl 45 elektroninių būdų. Atmesta vieno balso persvara. Dabar 46 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 47 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 48 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 49 už prieš susilaikė patvirtinta, 50 už, prieš susilaikė patvirtinta, trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 51 ir 52 atkrenta, 53 kas už, prieš susilaikė, turim pasitikrinti, sako pirmininkė, dėl 53 elektroninių būdų. Baigiam balsuoti. Atmesta. Vėlgi vieno balso persvara. 54 už. Jis yra su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaravimu? Ne. Tada kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 55 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 56 už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 Baigiam balsuoti. 21 kolega balsavo e, ir visi balsavo už. Sveikiname kolegą Deutsch. Biudžeto kontrolės komitetas pritarė jo sudėtingo klausimo nagrinėjimui. Ir štai dabar persikeliu į kitą vietą ir posėdis tęsis. machen weiter in der Tagesordnung und ich begrüße Sie herzlich. Tęsėme darbą. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti atvykusią socialinių reikalų komisarę, ponę Taisen. Sveiki atvykę dalyvauti diskusijoje dėl 2014 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Pernai vyko apšilimas, dabar jau jūs metus jau einate savo pareigas, tad džiugu jūs matyti čia mūsų posėdėje. Kolegė Dlabajeva taip pat dalyvauja posėdėje, žodis komisariai pirmiausia pristatyti 14 metų situaciją. Prašau, žodis jums. Thank you, uh, thank you very much. Uh, first, okay. Aš taip pat noriu pasveikinti audito rūmų atstovą. Ir taip pat noriu padėkoti poniai Martinai Dlebojovai. Dar kartą labai atsiprašau, turiu Jūs pertraukti. Auditorumų atstovai žodį suteiksime pirmiausiai. Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė, poniai ir ponios, man labai malonu čia dalyvauti kaip e, atsakingai už šeštą skyrių. Ir jums norėčiau pristatyti auditorumų rezultatus dėl užimtumo ir socialinės apsaugos, nes tai yra mūsų metinio pranešimo dalis. Noriu pasidžiaugti už konstruktyvius ir vaisingus, vaisingą bendradarbiavimą su Europos komisija. 15 metai yra e, teritorinės ir socialinės e, sanglaudos metai, kurie, yra, kurie sudaro 5,6 milijardų eurų. Tai yra bendri, bendros išlaidos tarp komisijos ir valstybių narių. Visi rezultatai parodo, kad Europos e, socialiniai sanglaudai buvo e, padidėjęs finansavimas per pastarosius metus. Pagal 170 patikrintų mokėjimų socialinė apsauga sudaro maždaug 1,6-1,9 procentų mokėjimų. Nors buvo manyta, kad pradžioje tai sudarys 3,7 procentų mokėjimų. Taip pat auditorumai e, 2014 metams apskaičiavo bendrą vidurkį. Kokios buvo padalytos klaidos dėl ESF, tai buvo išlaidų kompensavimas, gavėjų netinkamas nurodymas ir taip pat e, personalo mokymai ir jiems suteiktos išmokos. Mes identifikavome penkis e, projektus, kurie, atitinka, kurie atitiko reikalavimus, bet e, taip pat nebuvo laikytasi nacionalinių taisyklių. Ir tai sudaro 1,2 procento klaidų. Tipinės klaidos tai yra viešųjų pirkimų procedūros pažeidimas. Socialinė apsauga tradiciškai nelabai nukenčia nuo tokių e, klaidų, bet nepaisant to, e, prie bendro klaidų vidurkio socialinės apsaugos sritis labai prisidėjo. Taigi nebuvo laikytasi viešųjų pirkimo procedūrų, taip pat buvo konstatuoti diskriminacijos atvejai. Kitas klaidos tipas tai yra nekompensuota e, naudos gavėjams. Trijose valstybėse narėse buvo nustatyta 12 atvejų, kuomet naudos gavėjai mokėjo tik tai, buvo, jiems buvo sumokėta tik tai keletą mėnesių po to, kai buvo nustatytas jiems sugražinimo terminas o kitas syk tas sugrįžimo laikotarpis siekia 7-9 mėnesius. Žinoma, tokie laikotarpiai netitinka taisyklių. Toliau valdymo patikrinimai. Pagal paprastus mokėjimo modelius auditorumai priejo išvados, kad jos galima buvo sumažinti maždaug 3,5 procento. Tai reiškia, kad tai yra atvejai, kuomet nacionalinės institucijos turi pakankamą informacijos nustatyti tas klaidas prieš deklaruojant išlaidas komisijai. Kitas svarbus aspektas tai yra kontrolės sistemų patikrinimas. Kontrolės sistemų patikrinimas buvo atliekamas bendrai, tikrinant dvi programas ir tai susijęs su komisijos priežiūra. Buvo išnagrinėtos šešios vykdomosios programos ir susidūrėme su kažkokiais pažeidimais. Keturioms programoms mes dėl komisijos patikrinimų radome trūkumo, o dėl likusių 13 13 programų dėl komisijos patikrinimų problemų nebuvo. Negana to, 14, 14 metų jo ataskaita buvo peržiūrėta, siekiant įvertinti komisijos apskaičiavimų tikslumą. Čia pastebėti, pastebėtos problemos. Mm, tarp 2,8 ir 4 procentų mokėjimų, kurie buvo skirti 2014 metams, susiję su klaida, klaidomis. Finansinė našta susijusi su tomis klaidomis nėra labai didelė. Komisija laikosi nuomonės, kad paklaidos rizika yra 1,2 procento ir atsižvelgiant į finansinės korekcijas, kurios padarė e, valstybės narės, tai gali šitie rezultatai dar keistis. Ką mes manome? Mes manome, kad komisijos apskaičiavimai e, skirti 2014 metams yra teisingi. Buvo pateikta pakankama informacijos auditorumams, nors ir mūsų paklaidos lygis negali būti tiesiogiai palyginamas. Žinoma, yra tam tikrų trūkumų ir dar apskaičiuojant tą likutinę e, rizika arba paklaida irgi yra tam tikra marža. Mes dar vertiname, kaip e, nustatyti, pasirinkti finansavimo tikslai atitiko e, tuos projektus. Ir mūsų bendra išvada, kad dauguma arba visi projektai buvo įgyvendinti dėl ESF, tokių projektų nuošimtis yra dar didesnis. Taigi, remiantis 2014 metų išvadomis, e, auditorumai komisijai pateikė keletą rekomendacijų dėl šios skyriaus. Kitai sakant, peržvelgti nacionalinės taisyklės ir identifikuoti gerasias praktikas, nustatyti tuos trūkumus valstybių narių lygių, geriau panaudoti e, lėšų įsisavinimą, identifikuoti naudos gavėjus, taip pat pasiūlyti e, teisės aktų pakeitimus, taip pat finansinių korekcijų patikimumo e, tikslumas ir taip pat sustiprinimas, reikia sustiprinti kontrolės sistemą. Mes manome, kad šitos rekomendacijos bus taip pat naudingos ir komitetui bei um, komisijai ir prisidės prie Europos socialinio fondo uh, valdymo ateityje. Dėkoju. Ja, vielen Dank. Jetzt aber Frau Kommissarin. Labai ačiū. O dabar, e, ponė komisarė, žodis jums. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Gerbiam pranešėją, gerbiami parlamento nariai, gerbiami auditorumų nariai, pana Diebalova, gerbiami kolegos. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti ponai e, Ivanovai ir jos komandai už puikų bendradarbiavimą rengiant e, kasmetinę ataskaitą draugė su auditorumais. Ir komisija ėmėsi konkrečių žingsnių, kad užtikrintų, kad Europa vėl auktų ir kad būtų kuriamas naujos darbo vietos. Mes įvedėme strateginių investicijų fondą, kad pradėjome darbą, kad pinigai patektų tikrai ekonomikai ir kad rėmėme jaunimo darbinimo iniciatyvas, kad būtų prasidė, pradėti projektai ir mes pasiūlėme gairės valstybėms narėms, kad kad e, po ilgalaikio nedarbo žmonės grįžtų į darbo rinką. E, socialinis teisingumas yra mūsų pagrindinis principas, tai yra mūsų didžiausias prioritetas. Ir svarbiausia, kad mes užtikrintume socialinių klausimų sprendimą Europoje, kad būtų tikslingas darbinimo ir socialinė politika, tai turėtų pagerinti, eiti kartu su geresnė žmonių gyvenimo kokybė ir tai paženklina ir mūsų rinkos ekonomiką ir tai yra susijęs su Europos socialiniu modeliu. Gerbimieji, visos iniciatyvos daugiausia dėmesį skiria rezultatams ir siekia, kad būtų tinkama investicijų graža ir kad būtų laikomasi teisingo finansavimo principo ir aš taip pat esu buvusi Europos parlamento narė ir aš manau, kad biudžeto vykdymo procedūra yra galimybė. Tai yra tikrai didžiulė galimybė patikrinti, kaip yra išleidžiami Europos biudžeto pinigai ir tai tikrina ir komisija, ir valstybės narės. Ir mano vaidmuo, kaip komisarės vaidmuo, aš esu įsitikinusi, kad tai yra dar didžiulė galimybė keistis mintimis, naujomis mintimis ir užtikrinti, kad fondai atitinka mūsų politikos tikslus ir parodyti visuomenį, kas yra pasiekta. Žinoma, aš nesu patenkinta, kad 3,7 procentai mūsų investicijų dar patenka į klaidų skyrių. Bet aš taip pat noriu pasakyti, kad 19,6 procentai skiriami darbinimu ir tai buvo tinkamai išleisti ir gyvendinti. Tai atsižvelgia mūsų piliečių kasdieninį gyvenimą. Ir pasiekti rezultatų ir apie juos pranešti, tai tikrai yra didžiulė komisijos darbo svarba. Ir aš manau, kad pirmieji rezultatai, nuolatinio tikrinimo rezultatai 13-14 metų laikotarpiu, tai yra daugiau negu 19, 9 milijonai žmonių e, gavo darbo vietas pagal IFSM projektus, 5 milijonai pasiekė naujų kvalifikacijų, tuo tarpu 300 tūkstančių e, verslininkų ir e, 15 tūkstančių e, startuolių taip pat gavo paramą. Šitie skaičiai atspindi, kaip naudojami mūsų fondai, kokią naudą jie kūrė, bet norėčiau pritarti tam, ką sakė ponė Georgieva, kalbėjusi praėjusią savaitę Strasbūrė, kad ne viskas, kas svarbu yra išmatuojama ir ne viskas, kas išmatuojama yra svarbu. Ir Aš čia kalbu apie jaunimo garantiją. Mūsų paramos vertė yra daug didesnė negu žmonių suradusi darbą skaičius. Tai yra tiesiog galimybė suteikti jauniems žmonėms įgūdžius, išsilavinimą ir skatinti jų asmeninį vystymąsi ir dalyvavimą visuomenės veikloje. Kalbant iš platesnės perspektyvos, mes turime užtikrinti, kad visi mūsų politikos veiksmai ir iniciatyvos atitiktų politinį kontekstą ir kad mūsų fondai būtų leidžiami taip, kad turėtų patį didžiausią poveikį. Ataskaitoje auditorumai išreiškia tam tikro bejonių apie tai, ar mūsų fondai yra susijęs su Europa 2020 tikslais. Aš dėkuoju auditorumams už jų pastabas. Taip, iš tikrųjų, mes visą laiką stengiamės kaip veikti geriau, bet manau, kad naujasis, naujo reklam, reglamentavimo sistema ir dėrybų rezultatai dėl e, prioritetų rodo, kad vyksta tikrai radikalūs pokyčiai ir kad e, fondai ir, ir, yra suderinti su mūsų politikos tikslais. Pagrindiniai tikslai įdarbinimas, e, švietimas, socialinė prieptis ir viešo administravimo modernizavimas. Tai yra svarbiausi dalykai ir tai atitinka Europos 2020 strategijos tikslus. Ryšys yra akivaizdžiausias tada, kai gyvendinami kiekvienai šaliai, įgyvendinamas kiekvienai šaliai pinigos rekomendacijos. Daugelį valstybių narių beveik visi e, SR finansavimas 14-20 metams buvo skirtas tam, kad būtų įgyvendinami jų CSR. Pavyzdžiui, pagerinti darbinimo tarnybų veiklą, pagerinti švietimą ir įtraukti atskirtas bendruomenės, kaip pavyzdžiui, Romo bendruomenės. Lenkijoje tai atitinka 73 procentus išlaidų, o e, Slovenijoje 90 procentų, Čekijoje 80 procentų tai turėtų sustiprinti Europos finansavimo, finansavimo siekiant Europos 2020 tikslų ir manau, kad dėl naujųjų stebėjimo ir ataskaitų teikimo reikalavimų mes galime tai geriau pademonstruoti ir jūs gausite geresnės daugiau informacijos pagal 16 statinio ataskaitas ir tai e, parodys rezultatus su mūsų gerybų su nuotos gavėjais ir mūsų partneriais. Pagrindinis tikslas yra įgyvendinti Europos 2020 strategiją ir mūsų reguliavimo sistema turi užtikrinti, kad mes turėsim pakankamai lankstumo ir galėsime prisitaikyti prie naujų prioritetų. Pabėgėlių krizė Čia yra vienas iš pagrindinių atvejų. Nors yra ir atitinkam tam tikras nelankstumas, e, taikant septynių metų laikotarpio finansavimą, bet mes ėmėmės labai rimtų žingsnių, siekdami užtikrinti, kad mūsų fondai skaitant į ESF, galėtų atsiliepti į naujus poreikius, kurie vyksta būtent šiame kontekste rugsėjo 25 dieną, 25 aš pati susitikau su SS ir vadovais ir aš aptariau su jais šios klausimus ir mes parengėme išsames gairės, kad paaiškintume, kaip galima pasinaudoti fondai, sprendžiant pabėgėlių krizę, e, remiant e, protestinį mokymą, siekiant e, kovoti su diskriminacija ir taip toliau. E, spalio mėnesį EPSCO taryba, tai yra įdarbinimo užimtumo socialinių reikalų ministrų taryba, taryba vyko ir buvo neformalios diskusijos, aš kreipiausi į socialinių reikalų ministrus ir kviečiu, kad atitinkamos lėšos būtų tinkamai panaudojamos. Ir kad nebūtų nukrypta nuo prioritetų, kurie buvo nustatyti prieš pasidinant prie bėgalių krizėje. Mes turime sustiprinti savo veiklą ir mes nu, turime numatyti augančius poreikius. Manau, kad mm, mūsų e, teisinėje struktūroje yra e, tam tikro nelankstumo, bet vis dėlto mes e, turime į tai atsižvelgti, vykdydami tarpinę ataskaitą ir keisti prioritetus dėl 16 metų. Visų pirma, pastabos dėl atvirties E, rezultatai ir klaidų lygis 3,7 procento. Čia aš galiu žiūrėti tai iš dviejų perspektyvų. Iš vienos pusės džiaugiuosi, kad nors mes jau baigėme finansavimo laikotarpį, kai valstybės narės e, motivuojamos pagreitinti e, pinigų leidimą, vis dėlto klaidų lygis tai yra toks pat kaip ankstesniais metais, bet iš kitos pusės, kadangi klaidų lygis dar nemažėja, mes negalime būtinti visiškai patenkinti. Aš užtikrinu, kad Europos biudžetas yra saugomas. Kaip žinote, pagal mūsų daugiametę sistemą yra korekcijos ir jos yra įgyvendinamos siekiant užtikrinti, kad klaidų lygis būtų kuo mažesnis. Per penkerių metų laikotarpį finansinės korekcijos ESF yra 2,8 procentai kiekvienų metų mokėjimų. Ir kai dėl klaidų lygio, paties klaidų lygio, aš manau, kad vienintelis būdas jį sumažinti iki 2 procentų e, stengščio, tai reiškia, kad reikia užtikrinti struktūrinius pokyčius taip, kad ESF, kaip yra gyvendinamas ESF. Ir čia pagrindinis dalykas yra užtikrinti supaprastintas išlaidas. Nu, mes patikėme jums ataskaitą, kuri labai aiškiai parodo, ką mes pasiekėme ir mes norime laikytis tos supaprastintos galimybės ir todėl aš čia nesileisiu detalės. Gerbėmieji, remiantis apžvalgą, kurią pateikė 28 valstybių vyriausybės, Mes manome, kad tikrai reikėtų laikyti supaprastintos sistemas 14-20 metams ir e, skaičius padidėjo e, ir tai reiškia, kad reikės daugiau pastangų, reikės desnių įsipareigojimų, ypač kai kuriuose valstybėse narėse, kad būtų m, galima užtikrinti supaprastintą sistemą ir kad m, iki 2017 metų būtų pasiektas 50 procentų lygis. Tai bus naudinga ne vien tik tai kalbant apie reglamentavimą, bet dar svarbiau, tai padės sumažinti administracinę naštą. Ir ateinantį tarpinio dviejų laikotarpio ataskaitą atveria naujas galimybės ir aš įsipareigoju siekti tikslų ir aš manau, kad galiu remtis jūsų pagalba. Užtikrinu, kad tikrai vyksta pokyčiai ir mes nekalbame vien tik tai apie atitiktį, bet apie rezultatus. Aišku, rezultatų reikia pasiekti, bet tai yra iš ankstinė sąlyga siekiant mūsų galutinių tikslų, tai yra leisti visuomenės pinigus taip, kad būtų užtikrintas pats didžiausias pozityvus rezultatas, siekiant visuomenį nuodingų tikslų. Ir jeigu mes dar nepasiekime galutinį rezultatą, mes tikrai einame tinkamą kryptimį. Ačiū. Dėkoju už jūsų pasisakymą, už jūsų nuomonės išdėstymą, o dabar žodis pranešėjai poniai Dlavajovai. Ji gal turėtų kokiu nors komentaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiama ponė Ivanova, gerbiama generalinė direktorė, kolegos. Kaip jūs žinote, aš norėčiau pasakyti štai kokį dalyką, kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Svarbu, kad būtų laikomasi konstruktyvesnio požiūrio, remiantis rezultatais, kad būtų galima įvertinti pridėtinę vertę, o ne tik laikytis įsikibus klaidų procento. Svarbu, aišku, atitikties dalykai nes be taisyklių nebus jokios pažangos, visi mes tai žinome. Noriu padėkoti komisariai už tai, kad puikiai pabrėžė savo kalboje rezultatų svarbą būtinybę, kad pateikė pavyzdžių, kokių, kokios pažangos buvo pasiekta. Taip pat noriu padėkoti už jūsų pateiktų ir komisarė rašytinius atsakymus. Galbūt prie jų dar turėsime progą grįžti vėliau, kai kelsiu kitus klausimus. Ačiū taip pat ir auditorumams, ačiū ponė Ivanovai, nes ji, kalbant apie pažangą, taip pat pabrėžė labai svarbius dalykus, ačiū jai už tai, ačiū už keitimąsi nuomonėmis, nes turime progą susitikti ir padiskutuoti ir manau, kad dar tokių progų bus ateityje, kai kalbėsime apie tolesnį biudžeto vykdymo patvirtinimą, jeigu pradėtume nuo pasiektos pažangos, nuo rezultatų. Be abejo, rodikliai e, priklausantis jūsų ap, ap, yra. Jūsų kompetencijos ryčiai yra pirmiausia susijęs su užimtumu, su sukurtomis darbo vietomis. Jūs kalbėjote įdomių skaičių, kalbėjote, kad 17, kad 17 metų laikotarpio 8,5 milijonų piliečių rado darbo arba išlaikė savo darbo vietą, kadangi buvo pasinaudota ESF lėšomis. 300 tūkstančių žmonių E, sulaukė paramos ir galėjo sukurti savo darbo vietą ir 5000 įmonių taip pat sulaukė paramos. Ačiū už tos puikius skaičius. Turiu tiesiog keletą klausimų. Norėčiau jūsų paklausti, kiek tie skaičiai yra patikimi ir kiek jie tvarus. Ar tie rodikliai yra pakankamai tikslus, kad galėtume manyti, kad 2014-2020 rodikliai bus taip pat patikimi? Uh, koks yra jūsų požiūris. Na ir kitas klausimas būtų toks. Dėl e, rekomendacijų individualiams šalims. Jos e, turi būti atspindėtos šiuose rekomendacijose šalių pastangos siekti 14-20 metų tikslų. Kalbant apie e, CSA, kaip, ar, ar reikėtų turėti daugiau detalesnių informa, rekomendacijų skirumų šalims? Kiek šalis dar kiek yra tokių šalių, kurios netitinka dėja tų keliamų reikalavimų numatytų kriterijų. Ir ar yra įmamasi kokių žingsnių šiai problemai spręsti? Būtų geriau, ko gero, jeigu mes kalbėtume apie tai, kokių žingsnių reikia imtis padėčiai ištaisyti, o ne tik rodytume pirštu į skaičius. Kai dėl pasiektų rezultatų, vėlgi reikia aptarti dar vieną dalyką, tai yra lėšų įsisavinimo procentas iš ankstesnio programavimo laikotarpių nes remiantis 2014 metų įvertinimo patikinimo, reikia pasakyti, kad yra dar daug dalykų susijusių su valdysena. Ir sakoma, kad reglamentas 432 2001 metų e, ne, nebuvo pakankamai gerai gyvendintas. E, ten yra kalbama apie valstybės narės sulaukusias ESF pagalbos ir sakoma, kad ten buvo įmamas nepakankamai administravimo priemonių, nepakankamai aiškiai buvo reguliuojamas lėšų panaudojimas. Tai buvo problema susijusi su 11 valstybių narių. Tad norėčiau paklausti, 2007-2013 metų programavimo laikotarpiu e, papildomi mokėjimai sudaro 1100, daugiau negu 1130 e, milijonų eurų. Ir tai buvo skirta interaktyvioms programoms. E, komisarės atsakymė į 27 klausimą yra pasakyta, kad kol kas e, tuo programavimo laikotarpiu e, jau baigėsi tas programo atrinkimo laikotarpis ir valstybės narės turi padaryti viską, kad lėšų įsisavimo procentas būtų kuo didesnis, kad ir kokią formą ta parama būtų skiriama. Norėčiau paklausti, ar komisija iš tikrųjų žino, kad valstybės narės ėmėsi tų visų reikalingų priemonių, ar tai yra tik tai geras ketinimas, linkėjimas įsisavinti lėšas, ar žinoma, kad iš tikrųjų priemonių buvo imtasi. Dabar norėčiau labai trumpai grįžti prie klaidų procentų. Be abejo, tos klaidos pirmiausia yra susijusios su socialiniais reikalais ir e, e, siekia 3,7 procentų 13 metais, toks buvo skaičius. E, tas klaidų skaičius galėjo būti mažesnis, jeigu valstybės narės būtų pasinaudojusios visą joms teikiamą informaciją. Apie tai buvo kalbama tikrai daugybę kartų, tą atsakė auditorumai. Mes kas kart gauname šį patį signalą iš auditorumų, tad norėčiau paklausti, ši programa visada rūpėjo mūsų komitetui. Norėčiau paklausti, kodėl situacija negerėja, ar yra kokiu nors priemonių, kurių ketina imtis Europos komisija tam, kad galėtų padėti tarpinėms struktūroms e, paskirstyti geriau tas, tas lėšas ir sumažinti tą klaidų procentą. Tai yra tas klausimas, kurį, manau, turėtume aptarti. Dabar labai trumpai e, dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Jūs jau kalbėjote apie ją šiek tiek ir dėkui Jums, kad paminėjote šį aspektą. Tai dėl dalyvavimo. 110 tūkstančių jaunų žmonių dalyvavo šioje iniciatyvoje 2013 metais. 1,3 milijardo eurų buvo paskirta projektams vykstantiems vietose. Šie rezultatai yra susiję, su, rezultatai susiję su 2014 metais buvo labiau riboti. Ir su kuo tai yra susiję, su, su ko gero su operatyvinių programų tikslais, gal trūksta prefinansavimo 2014 metais tačiau prefinansavimas buvo padidintas 2015 ir ataskaitos rodo, kad 2015 metais buvo, buvo pasitelktos ypatingos priemonės, jauni žmonės sulaukė daugiau paslaugų ir palaikymo. 13 procentų net buvo padidintas prefinansavimas. Tad kaip komisija vertina dabar jaunimo užimtumo iniciatyvą? Ar jį davė rezultatų? mažinant jaunimo nedarbą. Ar jau tų rezultatų yra? Koks būtų jūsų vertinimas? Taip pat noriu paminėti didžiulę svarbę, kurią audito rūmai teikia supaprastinimui ir supaprastinantam sąnaudų pasirinkimui. E, ačiū už mums pateiktą dokumentą. Norėčiau galbūt pakomentuoti, kad, pakoment, kad daugiau komentarų būtų teikta apie jūsų planus susijusių su Europos sąnaudų supaprastinimu ESF. Ir norėčiau pasakyti štai ką, 7-13 metų finansavimo laikotarpiu tas, tas pasirinkimas sukėlė tam tikros rizikos naudos gavėjams. Tad kokią dabar riziką tebelieka naudos galėjams, gavėjams ir kokia ta rizika būtų naujojų finansavimo laikotarpiu kokie yra komisijos planai šiam finansavimo laikotarpiui. Ir konkrečiai, kodėl Bulgarija, Vengrija, Latvija ir Slovakija um, dengia kol kas naudotis šią priemonę. Kokia, su kokiam problemom to šalis susiduria ar mano susidūrusiančios. Klausimas, kurį skirčiau ir auditorumams, ir komisijai, būtų toks, kai ieškome atsakymų iš E, kai žvelgiame į 18 ir 19 tiksliau e, atsakymus dėl partnerystės susitarimų, čia matome, kad komisija su auditorumais nesutinka. E, nuomonės išsiskiria. Buvo pasakyta, kad, naujos, kad nauji partnerystės susitarimai ne visai atspindi ES 2020 tikslus. Tad norėčiau, kad abi institucijos paaiškintų, koks yra jų požiūris į tuos naujus partnerystės susitarimus, ar jie atspindi tuos tikslus ar ne. Na ir paskutiniai du dalykai ir jau apibendrinsiu. Finansinės, finansavimo priemonės dabar 2014 metais 53 finansavimo priemonės kurių tikslas pirmiausia buvo svarbiausias paremti mažas ir vidutinės įmonės, jų būti tos septynose valstybėse narėse pasitelkėte Europos socialinį fondą. 16 700 įmonių gavo paramą iš ESF biudžeto, kuris siekia milijardus eurų. Puiku, tačiau norėčiau paklausti, kokios iš ankstinės sąlygos keliamos valstybėse narėse, kad čia finansavimo priemonė būtų tinkamai pasinaudota. Ir ką daro Europos komisija tam, kad būtų galima atskaitomybės spragą užpildyti, kalbant apie finansavimo priemonių naudojimą. Džiaugiuosi tuo faktu, kad Europos komisija uh, E, aktyviau stengiasi panaudoti įvairias finansinės priemonės. Audito rūmai atlieka horizontalų auditą, kalbant apie finansinės priemonės, e, išskaitant socialinės rytį. Ir tikimės, kad panašios tendencijos tęsis. Na ir paskutinis klausimas, kurį šiek tiek paminėjot, ponė komisarė. Turime e, turėtų omeny dabartinį politinį kontekstą ir reaguoti į situaciją atitinkamai. Dabartinė e, viena iš aktualiausių temų, kurią paminėjote ir jūs savo kalboje, yra pabėgėlių klausimas ir to klausimo sprendimas. Jūs minėjote, kad yra galimybė pasinaudoti struktūriniais fondais, e, kad būtų galima spręsti migracijos iššūkius, e, padėti tokiuose srityse pabėgėliams kaip kalbos mokymasis, galima panusinaudoti šiomis lėšomis, kuriant infrastruktūrą, suteikiant būstą tiem žmonėms. Bet juk žinome, kad turime tik keturis fondus, kad galėtume padėti valstybėms narėms spręsti pabėgėlių krizę. Tai yra ESF, tai yra e, kaimo plėtros fondas, tai yra pagalbos labiausiai neparu, nepasiturisiems fondams ir migracijos ir integracijos fondas. Tai yra tie keturi fondai, kuriuos turime. Tačiau žinome, kad e, kaimo plėtros fondas ir socialinis fondas yra skirti visai kitiems tikslams. Tad kokia būtų jūsų mintis, kokios yra jūsų išvalga. Ar manote, kad šie fondai galėtų padėti valstybėms narėms spręsti pabėgėlių krizę? Arba jeigu valstybės, arba gal valstybės narės neturėtų būti skatinamos pasinaudoti, arba galbūt turėtų būti skatinamos panaudoti tas nepanaudotas biudžeto lėšas šioms problemų spręsti. Tad laukiu keitimusi nuomonėmis ir su kitais kolegomis, nes stengiausi į savo dokumentą įtraukti ir kitų kolegų nuomonę. Tad ačiū už jūsų atsakymus, gerbė komisarė. Labai dėkoju, gerbė komisarė, jums žodis, o paskui žodį suteiksime auditorumo atstovams. Dėkoju, aš atsakymus pateiksiu Niderlandų kalba. Jūsų pirmasis klausimas buvo apie tai, kaip mes valdome informaciją, kaip mes ją sužiūrime, tą informaciją, kurią mums teikia valstybės narės. Tai darome pasinaudodami visais turimais instrumentais. Patikriname dokumentus, visus, kuriuos mums pateikė valstybės, bet taip pat vykdome patikrinimus vietoje. Tai yra auditai. Tokiu būdu mes e, užsitikriname, kad dokumentų patikrinimas nėra vienintelis ir kai konstatuojama problema, imamės priemonių. Vykdome susitikimus su valstybėmis, e, bandome su jais tartis, e, nurodyti kažkokias gairias. Dėl toliau specifinių rekomendacijų šalims. Yra visiškai aišku, kad šiandien yra ryšys tarp tų priemonių ir CSR, nes yra nustatytos sąlygos. Tačiau mes patikrinimus galėsime pradėti tik tai nuo 16 metų. Tuomet valstybės narės turės atitikti sąlygas ex ante. Kai sąlygos nebus tenkinamos, mes vėlgi turėsime imtis priemonių. Bus kiekvienai šaliai taikomos ir parengiamos ataskaitos, po jų mes galėsime geriau suvaldyti finansų srautus. Taigi ataskaitos tam ir yra reikalingos, kad įsiaiškinti, ar reformos yra vykdomos ataskaitos yra ne tam, kad užsitikrintume, jog teisingai panaudojamos lėšos. Tam yra kitos priemonės. Europos komisija pernai nusprendė, kad ši, šios CSR bus labiau suvienodintos ir sutelktos į pagrindinės problemas. Nors, aišku, aš galiu pripažinti, kad CSR tikrai siejasi su biudžetais. Nes paprastai biudžetuose ir yra sprendžiamos CSR nustatytos problemos. Dabar kompetencijos ir kvalifikacijos. Jūs ką tik sakėte, prieš pateikiant rekomendacijas valstybėms narėms gerai būtų turėti programą. Taip mes galime imtis iniciatyvų dėl kvalifikacijų, bet žvelgiant iš esmės švietimo sritis yra nacionalinė kompetencija. Mes galime kalbėti tik tai apie bendravimą, o bendradarbiaujant galime tik patarti. 16 metų darbo programoje kaip tik ir yra e, skyrius skirtas e, įgūdžiams, kvalifikacijoms. Programa yra rengiama. Galiu užtikrinti, kad jau Europos lygiu mes stengsimės skatinti didesnę piliečių kompetenciją, mokinimąsi visą gyvenimą, kad e, tos kompetencijos atitiktų rinkos poreikius. Akivaizdu, kad e, įmonės ir švietimo visuomenė, bendruomenė turės e, bendradarbiauti glaudžiau nei iki šiol. Čia galėsime pasinaudoti big data analizę, identifikuoti dabar rinkoje e, esančius poreikius. Taip pat labai svarbu spręsti taip pat ir sertifikavimo problemas. Tie sertifikatai turėtų būti skaidrus, taip pat pripažįstami kitose šalyse, kokia bebūtų kompetencija ir koks bebūtų diplomas, jis Europoje turėtų būti pripažįstamas visur. Ketvirtasis klausimas. Atrodo, kad jūsų ketvirtasis klausimas buvo dėl netinkamų, nepakankamų nacionalinių patikrinimų. Ateityje mes e, tikrai norėsime tuos nacionalinius patikrinimus kontrolę sustiprinti. Sustiprinti tam turime ir atitinkamas priemonės, jog e, galėsime ateityje taikyti e, neto korekcijas. Tai reiškia, kad lėšos galės bus panaudotos kitoms programoms, bet yra ir kitų priemonių, kaip e, sukontroliuoti nacionalinės institucijas. Ir čia, leiskit man pagalvoti, Taip, kaip jau sakiau, yra taip pat ir audito auditai, taip pat patikrinimai vietoje, dokumentų tikrinimas, remiantis turimo informaciją. Ir štai dar ką mes esame numatę ateičiai. Mes prašysime, kad nacionalinės institucijos prisijimtų e, atsakomybę už um, už tai, kaip tos nacionalinės institucijos teikia sertifikavimo sertifikatus. Toliau, vykdymo operacinės programos. Turiu pripažinti, kad tikriausiai ne viską užsirašiau, ne visus klausimus išgirdau. Taigi, dėl tų programų, kurios dar yra sustabdytos. Ja, wat betreft uh, opgeschorte programma's op dit ogenblik, dus reservaties die we hebben. Taigi dabartinės tos pro, sustabdytos programos arba turimi rezervai yra tokie. 21 programa iš 36 yra e, sustabdytos, 15 e, tos priemonės, sustabdymo priemonės buvo atšauktos, nes gavome e, patikinimų iš šalių. Taigi liko iš viso 16 programų. Dėl trijų buvo išsiųsti pranešimai ir 2015 metais mes sustabdėme 15, 7 e, vykdomasias programas ir išsiuntėme perspėjimo e, pranešimus. Vėlgi jūs klausite, koks yra programų įsisavin, lėšų įsisavinimo um, nuošimtis. Galime kalbėti apie 7-13 metų bendrą įsisavinimo laikotarpį. Galime konstatuoti, kad einame geru keliu, mokėjimai valstybėms narėm siekia 87 procentus visų mokėjimų, tai yra 15 metų spalio mėnesio duomenis. Tikimės, kad 16 metais pasieksime 90 procentų e, įsisavinimo lygio, o 15 valstybių jau e, įsisavino daugiau nei 90 procentų. Kroatija, Rumunija, Malta e, kol kas vėluoja 67 procentai, Ispanija 75, Slovakija 68 ir Malta 68 įsisavinimo procentai. Taigi šios valstybės atsilieka, tačiau konstatuojame, kad iki 17 kovo 31 dienos valstybės dar turi laiko ir e, įsisavinti skirtas lėšas pagal 7-13 metų laikotarpį. Kągi mes, e, kaip mes padedame įkūrėme taip vadinamas task force. Tai yra darbo grupė, kuri atsakinga už geresnį lėšų įsisavinimą šitam laikotarpiui. Taip pat dėmesį sutelkime į techninę pagalbą, kad valstybės narės techniniu lygiu būtų e, pajėgesnės įsisavinti lėšas, e, nagrinėjame, kokios yra procedūros, kokios yra kontrolės sistemos, kaip jas galima būtų tobulinti. Bandome užtikrinti, kad valstybės narės skirtų pakankamai e, išteklių, finansinio ir žmogiškųjų, o taip pat galiausiai siekiame, kad būtų keičiamasi gerųjų praktikų pavyzdžiais tarp valstybių narių. Įkūrėme ESFO e, keitimosi informaciją tinklą tarp valstybių narių. Tai yra geras pavyzdys. Ką dar galėčiau pridurti? Klaidos nuošimtis.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 kokiu veiksmu imamės, kad sumažintume klaidos nuošimti valstybėse narise ir apsaugotume ES lėšas. Čia turime specifinių priemonių, jas patvirtinome. Tai yra tokios besitęsiančios priemonės, priemonių paketas, siekime lėšų įsisavinimo institucijoms padėti e, tas priemonės pritaikyti. Komisija dalinasi gerųjų praktikų pavyzdžiais su valstybėmis narėmis, kaip pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje. Auditorumai sakė, kad tai nėra labai svarbus dalykas, tačiau mes turime tą pripažinti, tai yra svarbu. Ir galiausiai capacity building seminars, gebėjimų stiprinimo seminarai. Štai tokius seminarus rengiame ir mūsų manimo tai yra svarbu. Tų seminarų metu nekartą kartojame, kad yra taip vadinamas arakne instrumentas arba priemonė. Ta priemonė pasinaudojant valstybės narės gali identifikuoti rizikas ir nustatyti savo sistemos silpnasias pusės. Taigi tuo tikslu yra rengiami seminarai ir siekime, kad pasinaudot, būtų pasinaudota arakne priemonė. Taip pat yra mm, atliekami auditai, skiriamos konkrečios rekomendacijos nacionalinėms institucijoms, siekiant išvengti tų klaidų. 14-20 metų laikotarpiui turėsime dar daugiau galimybių, nes keisis ir teisinė bazė. Net Financial Corrections bus puikiai priemonė valstybėms narėms geriau pasinaudoti e, asignavimais, geriau atlikti kontrolę ir bus taip pat galimybė pasinaudoti supaprastinta sąnaudų e, sistema. Tai turėtų sumažinti E, klaidos e, nuošimti valstybėse narise. Kitas jūsų klausimas buvo, ką mes, kokiu priemoniu imamės kovodami su jaunimo nedarbu. Taip, jaunimo užimtumas yra mūsų prioritetas. Naujausiais duomenimis, kuriuos gavome iš Eurostato dar vakar, jaunimo nedarbas sumažėjo per pastaruosius metus nuo 21 iki 20 procentų. Tai yra 28 Europos valstybių duomenis. Ir eurozonoje nedarbas sumažėjo nuo 23 iki 22 procentų. Taigi, Tai reiškia, kad 2013, nuo 2013 iki 2015 metų jaunimo nedarbo mes sumažiname milijonu, o 2015 metams mes galime kalbėti apie 510 tūkstančių mažiau jaunimo bedarbių. Tai yra svarbu tiek pačiam jaunimui, tiek pačiai rinkai. Svarbu, kad jaunimas neprarastų vilties, išsaugotų savo kvalifikacijas ir tai išlieka mūsų pagrindiniu prioritetu. Kokiu dar imamės priemonių, kaip padedame valstybėms narėms, tai žinoma siekime, kad būtų vis geriau pasinaudota fondų lėšomis, o taip pat teikiame rekomendacijas valstybėms narėms. Yra jaunimo užimtumo iniciatyva 14-20 metų laikotarpiui yra numatyta 12,7 milijardo eurų, padedant įtraukti jaunimą į darbo rinką. Taip pat yra ir netiesioginiai būdai, tai yra darbo rinkos modernizavimas. Čia buvo numatyta 26 milijardai eurų 14-20 metų laikotarpį. Kalbant apie tą pačią jaunimo užimtumo iniciatyvą, jūs turbūt žinote, kad mes e, padidinome iš ankstinių mokėjimų e, lygį. Už tai noriu tikrai padėkoti visiems, nes Europos parlamentas bei taryba labai prisidėjo prie šio proceso. Štai gegužės mėnesį pasirinktiems regionams buvo išmokėtas milijardas eurų ir jau dabar galime konstatuoti, kad e, projektai iš karto pradėjo būti vykdomi greičiau, nes iki tol trūko grinų lėšų ir tai tikrose regionuose, ypač kalbant apie jaunimo užimtumo programų vykdymų lėšų trūkdavo. O kai padidinome iš ankstinius mokėjimus, mm, tos kliūtis e, pradingo ir projektai buvo vykdomi. metų pabaigoje įvertinsime, ar pasiekėme gerų rezultatų, lauksime informacijos iš valstybių narių, o kitais metais parengsime ataskaitą. Jūs žinote, kad jaunimo užimtumo iniciatyvos e, rėmose yra labai aiškios taisyklės, kaip reikia informuoti apie tuos iš ankstinius mokėjimus. 50 procentų E, turi būti įsisavinta iš karto, nes priešingų atveju e, tie pinigai yra išieškomi. Negana to yra jaunimo garantijų iniciatyva, pagal kurią valstybės narės įsipareigojo jaunimui pateikti darbo pasiūlymą per keturis mėnesius po diplomo įgyjimo. Valstybės narės turi pasiūlyti arba užimtumo, arba pasiūlymą, arba stažuotę, arba dar kitokio pobūdžio siūlymą ir mes labai atidžiai stebime situaciją. 16 metais turėsime parengti ataskaitą apie jaunimo užimtumą vykdant e, šią programą, taigi 16 metais lauksime išsamios ataskaitos tiek dėl pastarosios, tiek dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Ir tikimės, kad ta ataskaita prisidės prie daugiametės finansinės programos vidurio laikotarpio peržiūros. Tikiuosi, kad konstatuosime tą pažangą ir pavyks įtikinti institucijas tęsti mūsų pastangas, nes 20 procentų jaunimo nedarbas yra e, kol kas nerima keliantis skaičiai. Jokia šalis, jokia ekonomika negali tenkintis tokiais e, mažais rezultatais ir turime toliau tęsti savo darbą. supaprastintų sąnaudų pasirinkimas. Labai norėčiau, kad šią priemonę būtų naudojamasi maksimaliai, nes kol kas ją buvo pasinaudota labai nedaug, tik 7 procentai panaudojimo nuošimtis. Tuo tarpu šiandieną valstybės narės pamažu susipažįsta su šią priemonę, kuri pasiteisina nors yra valstybių, kurios e, visiškai jokiai programai ir jokiam projektui šią iniciatyvą nesinaudojama, kaip pavyzdžiui Italija. Todėl mes norime, kad dabartiniam programavimo laikotarpiui e, šios opcijos e, panaudojimas didėtų, kol kas jisai siekia tik 35 procentus, bet reikia pripažinti, kad tai yra finansavimo laikotarpio pradžia ir tikimės, kad e, paskatinus valstybės, suteikius informacijos, e, situacija pasikeis. Taigi mes tikimės, kad tie dabartiniai 35 procentai padidės, mūsų tikslas yra 65 procentai iki 2020. -ųjų. Taigi stengsime įtikinti valstybės narės pasinaudoti šitą supaprastintų um, kaštų opciją. Kitas jūsų klausimas - finansinės priemonės. Jūs uh, kaip tik klausite, kokia dabar susidariusi situacija. Manau, kad uh, šiam programavimo laikotarpiu mes galėtume uh, tuo pasinaudoti geriau. 7-13 metų e, e, laikotarpiui ESF finansavo 47 programas 7 valstybėse narėse. Tai yra mažos ir vidutinės įmonės, 35 tūkstančiai piliečių pasinaudojo šiomis išmokomis ir tai tai leido sukurti 23, naujas, 23 tūkstančius naujų darbo vietų. Naujam finansavimo laikotarpiu šiomis priemonėmis galime pasinaudoti dar geriau, kadangi yra geresnė teisinė bazė. Todėl mes tikimės arba tiesiog turime tokį tikslą šitų finansinių priemonių e, finansavimą padidinti. ESF atveju norėtume 1 milijardo eurų 12 valstybių narių šioms finansinėms priemonėms. Kitaip sakant, tai jau dvigubai daugiau nei ankstesniam finansavimo laikotarpiu. Valstybių skaičių norime padidinti nuo 7 iki 12. Toliau. Jūs klausėte dėl partnerystės susitarimų ir bendrosios politikos sąlyčio taškų. Šiuo metu rengiame vieną dokumentą nes išvelgiame čianai trūkumų. Kaip aš jau sakiau, Europos biudžetas reikalingas tam, kad jinai galėtų gyvendinti, ES galėtų gyvendinti savo politiką ir visi turi būti skatinami naudotis tomis lėšomis tam, kad įgyvendintume tas politikas. Taigi, pastaruoju metu atliekamas vertinimas ir kaip numato mūsų reglamento 16 straipsnis, mes pateiksime e, jums ataskaitą. Ji turėtų būti pateikta gruodžio viduryje. Žinome, mes jau atlikome parengimuosius darbus, nes jau liko nebedaug laiko, todėl jau dabar jums galime pasakyti, kad siekiant mūsų politikos buvo investuojama daugiau ankstesniuoju mūsų finansavimo laikotarpiu. Mes norime, kad programos labiau atitiktų politinius tikslus. Ir taip pat jau dabar galime pasakyti, ja, we zien ook toch wel, en dat is ook niet onbelangrijk, dat de middelen. Niet... Taigi, jau dabar mes galime pasakyti, kad e, turimos finansinės lėšos prisideda prie struktūrinių reformų įgyvendinimo valstybėse narėse. Ir mes to prašome pateikdami savo specifines rekomendacinės rekomendacijas šalims. Tome, kad yra e, geresnis investicinis klimatas ir e, galime pastebėti, kad mūsų lėšos geriau įsisavinimos siekiant sustiprinti administracinius ir finansinius valstybių narių gyvėjimus. Bet, kaip sakiau, mes neužilgo šio mėnesio vidury pateiksime ataskaitą. Dar Vienas jūsų klausimas buvo dėl mažų ir vidutinių įmonių. horizontale oh. audit. Ja, dat. Er, il y avait une question, mais je... Oui, les refugees, that's the last one. The closure of the old programs. Mm. Yeah, okay. On the refugees, yeah, uh, on the refugees, there, uh, yeah, sorry. Taip, jūs klausėte toliau dėl uh, pabėgėlių. Jūs sakėte, kad valstybės narės yra jau daug ką numačiusios ir ar neįmanoma būtų dar labiau kaip nors paskatinti valstybių narių. Mes siektume iš tiesų, kad valstybės narės pasinaudotų tuo, ką jos turi, kad padarytų tai, ką jos gali padaryti pačios. Kai kalbame apie ESF, tai yra mokymas įtraukimas į mokymo programas, socialinė įtrauktis. Taigi visomis tomis lėšomis galima pasinaudoti ir pabėgėlių atveju. Pavyzdžiui, kai pabėgėliai turi teisę dirbti šalyje, tai tuomet galime pasinaudoti ir ESF visomis priemonėmis, juk yra ir gyvendinamų programų ir todėl mes kreipiamės į valstybės, prašydami, kad būtų identifikuotos tikslinės grupės ir kurios neturėtų likti be e, tų lėšų. Taigi reikia, reikia dirbti ir mes valstybėms narėms, kompetitingiams ministrams ar institucijoms pasiūlėme skubiai e, taip pat patvirtinti programų pakeitimus, kad tai atitiktų mūsų politinius tikslus. Tai štai valstybės gali tikrai pasimduoti ESF lėšomis pavyzdžiui, mokymai. Mes iš karto siūlėme, kad e, pabėgėliai iš karto patekę į šalį pateiktų mokymų prašymą ir tuomet galima bus pasinaudoti lėšomis, o dėl visų kitų dalykų tai viskas yra įmanoma. Duris atsiveria, kai pabėgėliai įgyja teisę, į, įgyja teisę dirbti šalyje o kai e, pabėgėlis pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, prasideda ir teisinis procesas. Žinoma, yra tie baziniai poreikiai - maistas, pastogė. Ir pirmiausia, žinoma, reikia užtikrinti tokius poreikius. Bet paskui yra ir tie kiti etapai. Dar kitas buvo jūsų klausimas dėl e, senųjų programų užbaigimo. Čia yra 2000-2006 metų laikotarpio programa Italija, Sicilija, Kalabrija, Levoro, Bolzano programos dar nėra užbaigtos labai glaudžiai bendradarbiavome su Italija siekdami tų programų pabaigos. Vienok nesusitarėme, kokia turėtų būti finansinė korekcija. Bet labai tikiuosi, kad neužilgo mes susitarsime. Taigi tarėme su Italijos institucijomis ir žiūrėsime, kaip greičiau tą galėsime pabaigti. Taigi manau, gerimo pranešė, kad jau atsakiau visus jūsų klausimus. Äh, Na, mes turim dirbti labai atidžiai, nes pritrūks laiko. Dabar tik žodį ponia Ivanovai. Gerbėjimtinė, aš labai trumpai pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus, nes ponė Lavajo kreipėsi mus ir prašė patiksinti 2020 strategijos tikslus ir partnerystės susidarimus. Manau, kad labai svarbus klausimas, kurį jūs iškėlėt ir manau, kad galim rasti atsakymą trečio skiriaus antroji daly. Tai yra E, skirius apie ES biudžeto rezultatus. Tai labai trumpai. Mes tikrai matome pastangas siekiant suderinti tikslus su E2020 ir šiame trečiame skiriuje turime keletą pavyzdžių, kai valstybės narės kai tikrai buvo sunku ar net neįmanoma numatyti ryšį tarp teminių tikslų, kaip numatyta partnerystės susitarimuose, bet mes turim keletą pavyzdžių, Ir tai yra e, trumpai, ką galiu pasakyti, tačiau norėčiau papildyti, kad turim išsamesnę ataskaitą dėl partnerystės susitarimų ir ji bus parengta šiek tiek vėliau, bet dar šiais metais ir pateiksim išsamesnį atsakymą į jūsų klausimą. O dėl finansinių priemonių jūsų šios klausimas dalies noriu dar kartą patvirtinti, kad aš esu atsakinga už šitą ataskaitą ir kitais metais mes vėlgi galėsim jums pateikti išsamesnę analizę dėl šito klausimo. Ačiū. Ja, vielen Dank, bevor ich das Wort. Äh Ačiū ir prieš e, suteikdama žodį kitiems kolegams aš pat norėčiau pasveikinti kolegas iš Maroko parlamento ir Maroko karalystės atstovai, taigi sveikiname jūs atvykusius. Taigi sveikiname atvykusius. Mums tikrai labai malonu, e, kad jūs apsilankėte pas mus šiandien. Ir dabar kolega panas Cela. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėku, norėčiau padėkoti auditorumams už ataskaitą, dėkuoju Jums, ponė e, komisarė, kad Jūs esate pasirengusi išklausyti mūsų klausimus ir pateikti atsakymus. E, taigi, mokėjimų sąrašas, kuris yra pateiktas, ir e, iš ankstinis finansavimas, e, tarpiniai mokėjimai. Na, man atrodo, kad čia yra neatitikimai tarp atskirų valstybių narių ir man atrodo, kad reikia čia panalizuoti atskirai. E, Kroatija 65 procentai ir yra pasirengusi atsižvelgti aplinkybės, kad tai yra nauja valstybė narė, tačiau kitos valstybės narės jau yra Europos Sąjungoje ilgai ir tos e, šalis, kurios įstojo prieš 50 metų, e, pagal iš ankstinio stojimo mechanizmą, aišku, jums buvo teikima finansinė parama ir taip pat buvo suteikta galimybė priimti naujų darbuotojų, kad taip atitiktų ES procedūras Mes čia ypač kalbame apie didžiasias programas ir struktūrinius fondus ir mane stebina tai, kad kaiminės, kaiminės valstybės narės labai skiriasi. Rumunija 62 procentai, Rumunija 95 procentai atrodo, Ispanija 74, Portugalija e, panašiai. Taigi skaičiai mums teigia, mums rodo, kad mes leidžiame pinigus laikotarpiui, kuris jau turėjo mm, būti užbaigtas. Ir kaip galim taikyti N plus 2 arba N plus 3 taisyklį naujosiams valstybėms narims, jūs teigiate, kad gali būti vykdomi mokėjimai iki 16 kovo, kovo mėnesio. Taigi mes dar vykdome mokėjimus, kurių, kurių programos turėjo būti užbaigtos, kur buvo pabaigtas taikotarpis, kai turėjo prasidėti naujas taikotarpis. Bet čia rugsėjo 24 dieną buvo patiktas atsakymas ir vos skaičius patikamas 92 procentai dėl e, e, programų įgyvendinimo. Ir yra, pavyzdžiui, didelė šalis, Ispanija, kuri Europos Sąjungoje jau yra keli dešimtmečiai. Tačiau čia mes kalbam apie šių metų pabaigą. Tai e, aišku, reikia tam tikro laiko, negalim pradėti darbo iš karto. Mm, reikia organizuoti projektus pagal programas, ieškoti partnerių ir praeina kokie metai. Tai ar mes čia kalbam apie 16 metų pabaigą ir mm, kad programa būtų gyvendinta, išvystyta, čia reikia 3-4 metų. Ir kyla grėsmė, kad bus toks pat vaizdas, kokį matom šiandien ir per būsimąjį programavimo laikotarpį. Taigi aš manau, kad reikėtų tai dar kartą apgalvoti ir kitais metais, pavyzdžiui, turim e, vidurio laikotarpio ataskaitą MFF ir yra taip pat struktūriniai fondai, socialiniai fondai, regionų fondai Taigi reikia pasinaudoti šitą vidurio laikotarpio ataskaitą ir užtikrinti, kad mūsų procedūros būtų kaip įmanoma veiksmingesnės. Jūs teigiate, kad valstybės narės gali daug padaryti su ES pinigais. Ir mm, čia ir siekiame, siejame su žodžiu lankstumas, bet kokios, kokio, koks lankstumas yra valstybėse narėse. Toliau e, globalizacijos e, ir pristaikymo fondas čia komisija teigia, kad e, paraiškų tenkinimas, jų įgyvendinimas jų iki gyventinimo pabaigos trunka apie 24 mėnesius, tai yra pora metų, kol visa procedūra yra užbaigiama. Ir tuo pačiu metu mes e, skaitom, kad 14 e, metais daugiau negu 28 milijonai žmonių neteko darbo ir jie gali prašyti finansavimo iš EGF ir yra paraiškų padaugėjimas per pastarosius metus, prašant tokio finansavimo. Jeigu žiūrėsim, kokios yra priemonės, kurias taiko globalizacijos fondas ir įtrauktume jas į bendrą vaizdą, tai tuomet e, pažymatysim, kad yra trečdalis iš tų 28 milijonų kažkaip susitvarkė ir jiems nereikėjo kreiptis pagalbos į fondus. Tai yra trečdalis. O vėlgi tai nėra labai lankstus požiūris. Aš manyčiau, kad darbo rinkos politika turėtų būti pagrindinis dalykas ir čia valstybės narės turi reaguoti greičiau, o nelaukti ištisus dviejus metus, kol bus užbaigtas programavimo laikotarpis. Pastebiu, kad kai kalbam apie kiekvienai valstybė nariai būdingus, būdingas rekomendacijas ir ataskaitas, pabrėžiamas faktas, kad e, turėtų būti teikiama pirmenybė pagalbai Romų bendruomeniai Taip yra daug valstybių narių, kuriuose yra nemaži skaičiai rom, rom gyventojų, rom tautybės gyventojų ir valstybės narės atsargiai gyvendina finansinės pagalbos programas. Ir kai mes kalbam apie atskirtas grupės visuomenėje, tai tikrai reikėtų teikti geresnę paramą. Ir, ir ten, kur aš gyvenu, Berlyne, žinau, kad per pastarosius keletą metų padidėjo e, Romų, kurie persikėlė į miestą. Tai vėlgi yra papildoma našta ir mes turim prisimti atsakomybę ir negu kilmės šalis. Taigi čia vėlgi grįžtu prie to, kaip yra kaip yra veikiama atskirose valstybės narėse, jeigu yra skirtumas lėšos Romų apgyvendinimui ir jiems skirtoms pagalbos pro programoms, tai tikrai būna labai sunku. Taigi kol kas tiek. Ponas Pirinski. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš taip pat norėčiau padėkoti uh, tiek auditorumo atstovams, poniai Ivanovai ir mm, komisijos nariai ir už tai, kad pateikėte mums išsamų vaizdą ir kad pateikėte ir atsakymus raštu. Aš norėčiau užduoti tris labai trumpus klausimus ir vieną tokį bendro pobūdžio klausimą. Pirmasis klausimas yra susijęs su mūsų gauta informacija, kad 300 tūkstančių žmonių gavo paramą iš ESF, kad jie susikurtų savo darbo vietas. Klausimas, ar galite pateikti skaičių, koks buvo sėkmės lygis tarp šitų naujų e, vertininkų, darbdavių ir koks buvo sėkmės lygis, kai baigėsi gyvendinimo laikotarpis ir toliau, kiek papildomų darbo vietų buvo sukurta kiek šitie e, savarankiškai dirbantis asmenys, kurie sėkmingai įgyvendino projektą, kiek jie sukūrė naujų darbo vietų. Toliau supaprastintų išlaidų galimybė. Pirmajame programavimo laikotarpyje valstybės narės e, gana ribotai pasinaudojo šitą priemonę dėl teisinio trūkumo teisinio tikrumo ir dėl to, kad nebuvo tinkamų gairių, jų neparengė komisija. Taigi, kokių priemonių ėmėtės, kad vieningos taisyklės taikomos visoms interesuotams pusėms bus taikomas per ateinantį programavimo laikotarpį. Ir trečiasis klausimas – bendradarbiavimas su Europos investicijų banku. Bankas pranešė, kad 2013-2014 metais jie investavo daugiau negu anksčiau numatyta į projektus, kurių tikslas yra e, gerinti įgūdžius ir investuoti jaunim, jaunimui. Ir tai yra susijęs su jaunimo darbinimo procedūra, su kuria dirba komisija. Ir pačiu didžiausias investicijų skaičius, tai yra 19 procentų, skirtas keturiom šalims – Ispanijai, Italijai, Portugalijai, Graikijai. Klausimas, kaip Komisija bendradarbiauja ir koordinuoja savo iniciatyvas ir programas su Europos investicijų banku ir ar komisija renka informaciją, ar analizuoja, kaip EIB investicijos, kurios eina iš ES biudžeto, prisideda prie Europos 2020 tikslų. Ir bendresnio pobūdžio e, klausimas, pamastymas, e, tai yra susijęs su tuo, kad jūs nurodėte, jog yra poreikis mm, kalbėti apie naujus iššūkius, kiek tai yra susijęs su migrantais, su pabėgėliais, jų inkorporavimu į ES darbo rinką. Ir mm, atrodo, kad šis klausimas yra susijęs su tuo, kad reikia plačiau taikyti darbo jėgos įdėjimo principą, mobilumą, darbo jėgos mobilumą Europos Sąjungoje, tai yra susijęs su vienu iš, viena iš pagr keturių pagrindinių laisvių, tai yra judėjimo laisvė Europos Sąjungoje. Ir jūsų nuomonė dėl pabėgėlių, ar jūs įtraukėte tai į šitą pabėgėlių klausimą, į platesnį judėjimo laisvės klausimą. Ačiū. ECR, kolegė Černetski, bitė. Kolega Černetski, ECR frakcijos vardu, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Jūs teisi, nes laikas bėga. Mano klausimas bus labai trumpas. Sveikinu, bet kokia atveju mūsų. E, sveikinu mūsų buvusią kolegę, ponę komisarę, parengusią puikią ataskaitą. sveikinu ir ponę Ivanovą, kuri taip pat yra buvusi mūsų kolegė. Ji taip pat atliko puikų darbą. Klausimas dėl Europos globalizacijos fondo e, puikiai susisėja su tuo, ką kalbėjo ponas Celer. Norėčiau paklausti, ar tinkamai yra stebin, stebima, kaip taikomos fondo taisyklės, kad būtų galima išvengti piknaudžiavimo lėšomis. Matome, kad daug įmonių, kurios papildo savo resursus ir kaip vyksta stebėsena, kaip vyksta valdysena. Tai štai, toks būtų mano trumpas klausimas. Ja, ich habe mich selbst auch noch auf die Rednerliste gesetzt, weil. Dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat įrašiau save į kalbėtojų sąrašą, nes generalinio direktoriaus pranešime mačiau, kad turime OLA fiksančius 37 tyrimus 2014 metais. Jie buvo susiję su sukčiavimo atvejais e, iš Europos socialinio fondo ir matau, kad didėja tų sukčiavimo atvejų, nes ispanų spaudoje, Turkijos spaudoje matome, kad kalbama apie tokius sukčiavimus susijusius su SFE, kokių neturėtų būti. 16 valstybių narių e, gal, naudojasi arakne e, priemonę iš 28. Tad e, kodėl jų tiek nedaug ir kodėl, pavyzdžiui, jų nėra, pavyzdžiui, bent 22 kokių. 2014 metais ESF situacija e, gerokai suprastėjo. Vėlavimai siekia 90 e, procentų lėšų, kurios nebuvo panaudotas. Tad ko laukiama? Na ir dabar klaidų skaičius. Mano kolegė buvusi iš taip ponia Ivanova sakė, kad 1,9 ar iki 2,6 procentų siekia klaidų procentas. ESF e generalinis direktorius kalbėjo apie 2,8 ir 4 procentus galimų klaidų. Tad matome, kad skirtumai labai dideli, kalbant apie maksimalų ir minimalų e, klaidų skaičių. Tai yra tie skirtumai, kurių tiesiog neišeina paaiškinti metodo problemomis. Europos komisija skaičiuoja klaidų skaičių, tas metos buvo įvertintas audito rūmų. Buvo siekiama, kad tiksliau būtų atliekamas įsivertinimas. Pone komisarė, ką galėtumėt pasakyti šio klausimo? Atsakymas. Dėkoju. Pirmiausiai, pono Celer klausimą atsakysiu. Dėl vėluojančių mokėjimų. Buvo kalbama apie skaičius, ponas Celer juos paminėjo. Jis klausė, kodėl vėluojama. Visa tai yra susiję su labai lietai valstybių narių taikomomis taisyklėmis, nes trūksta administracinių gebėjimų arba tiesiog nesiūloma reikiamų projektų, tinkamų projektų arba programos parengiamos pavėluotai. Arba pernelyg kinta personalas vadovaujančiose struktūrose. Jūs klausėte taip pat apie Ispaniją, norėdamas konkretesnės informacijos. Klausėte, kodėl ten vėluojama. Štai išvelgiu skaičius ir galiu pasakyti, kad Ispanijos atveju 17 programų iš 22 buvo sustabdytos tam tikrų laikotarpių. Dabar tų sustabdytų liko septynios. Tad, taigi pagerėjimas yra pakankamai ženklus. Ir tos pastangos, kurios buvo padėtas kartu su Ispanija ir Ispanijos, pagaliau dabar jau duoda rezultatų. Ispanijoje problemos dažniausiai buvo susijusios su pernelyg daug tarpininkų, su pernelyg sudėtinga struktūra taip pat buvo pirminio tikrinimo srityje rasta spragų. Tačiau Europos komisija bendradarbiavo su Ispanija ir dabar e, yra pateiktos visos reikiamos priemonės, mes suteikėme jiems patarimų, mes kalbėjome apie supaprastinimą, raginome vystyti administracinius gebėjimus ir matome viso to rezultatus jau dabar. Iš, nuo 130 iki 30 sumažėjo tarpininkų skaičius ir kalbant apie supaprastinimo taisyklių, Ispanija yra tikra čempionė. Ji priklauso trijų šalių grupiai, kuri renkasi dažniausiai supaprastintąją procedūrą. Šiuo programavimo laikotarpiu 15 dar nėra e, nėra pasi, pasiruošta dėl 15 programų, tai manau, kad su Ispanija mes problemas išsprendėme. Taip pat klausėte apie prisitaikymą prie globalizacijos fondą. Be abejo, ten daug kas sustabarėja, procedūros labai ilgos. Žinome, kad vidutiniškai reikia laukti 28 savaitės, kad procedūra prasidėtų, kad ji būtų priimtina. Ir žinote, kaip ilgai trunka tas lėšų paskirimas. Tenka konstatuoti, kad kai dirbama tuo pat metu prie daugelių dalykų, išeina taip, kad lėšos yra paskiriamos e, per labai ilgą laikotarpį. Ką daryti? ogi pabandyti išvengti to sustabarėjimo ir pagalvoti, kaip reikėtų sutrumpinti vienai par kitaip procedūras. Man atrodo, kad tarpinė peržiūra e, daugiametės finansinės programos bus puikia proga tai padaryti. Kai dėl Romų? Jūs e, klausėte apie tai. Žinome, kokiuose šalyse Romų yra daugiausia. Jūsų klausimas buvo toks, ar lėšos numatytos geresniai Romo integracijai neturėtų būti prioriteto tvarka skiriamos toms šalims, kur Romai jau dabar gyvena ar kur vyksta. E, taip, teisingai, nes yra tokių valstybių narių, kurios Romams yra priimančios valstybės, tos valstybės naudojusi Europos socialinio fondo lėšomis skirtomis padėti bendruomenėms, kurioms reikia didesnės paramos nei kitoms. Taigi kai kurios valstybės narės naudoja tam ESF lėšas. Neturime laiko plačiau apsistoti prie šio klausimo, bet manau, kad naujas požiūris naujojų programavimo laikotarpių padės daug ką pagerinti tampa aiškesnės tikslinės grupės, kalbama apie aiškės labai bendruomenės, o ne bendrai kalbama apie skurdžiausiai gyvenančius žmonės. Naujo programavimo laikotarpio periodas irgi yra daug aiškesnis ir manau, kad galėsime pasiekti geresnių rezultatų. Ponui Pirinskin galėčiau sakyti štai ką. Jūs reikėsite, esate pranešėjęs dėl platformos kovai su nelegaliu darbu. Buvo pasiektas sutarimas su taryba Jeigu tai yra taip, tai sveikinu Jūs atliekantį puikų darbą ir džiaugiuosi juo. Jūs klausėte apie e, Europos Sąjungo fondo išteklius, skiriamus e, nepriklausomiems verslininkams. Ar galime jau įvertinti, kokia buvo sėkmė šios programos? Kol kas dar ne. Kai dėl jaunimo nedarbo turime rodiklius ir galime iš karto matyti, ar jauni žmonės pasinaudojo jaunimo iniciatyva. Galime labai aiškiai viską įvertinti, tačiau kai dėl mažų vidutinių įmonių ir kitų finansinių priemonių kol kas tų rodiklių neturime. Be abejo, turime atsižvelgti tam tikrus apribojimus, tačiau jeigu kažkas nori steigti savo įmonę, reikia džiaugtis, nes tai yra geras dalykas. Mažos ir vidutinės įmonės sukuria 85 procentus visų sukūriamų darbo vietų, tad būtent šios įmonės nusipelno mūsų visapusės paramos ir džiaugiuosi tuo, kad Europos socialinis fondas gali padėti mažoms ir didinėms įmonėms. Ir dar klausimas dėl taisyklių supaprastinimo Europos socialiniam fondui. Kol kas turime vieną bendrą nuostatą, vieną reglamentą visiems fondams. Ir e, pagal tai yra numatomos konkrečios taisyklės, tai daug kas supaprastina visoms suinteresuotoms pusėms. Turime ESF reglamentą, kur numatytos specifinės nuostatos. Ir kitas dalykas, kuris turėtų prisidėti prie supaprastinimo, kalbant apie ESF, mes stengiamės supaprastintų sąnaudų schemą pasitelkti ir uh, 70 procentų dabartiniam programavimo laikotarpiu siekia būtent šios priemonės pasirinkimas. Stengsime daryti viską, kad valstybės narės netgi dar plačiau šią priemonę naudotųsi. Ir dabar dėl ESF taisyklių supaprastinimo galėčiau pridurti štai ką. Šiuo metu mes domimės vadinamųjų gold plating. Egzistuoja tam tikros sąlygos ES lėšoms panaudoti. Paskui valstybės narės pasirašo partnerystės susitarimus taip pat. E, dar e, be viso to valstybės narės numato papildomų taisyklių ir sąlygų. Tai ir yra e, tas vadinamasis gold plating, tų taisyklių perviršis, kur jų nereikia, nes mes manome, kad dėl to viskas labiau susikomplikuoja. Nereikėtų egzistuojančių taisyklių pildyti papildomomis taisyklėmis, nes tai stabdo partnerystės sustarimų gyvendinimą. Kai dėl Europos investicijų banko. Nuolatos pataikome ryšius su Europos investicijų banku. Esame suteikę įgaliojimus šiam bankui įgyvendinti Europos socialinių svicijų fondo finansavimą. E, be abejo, mikrofinansavimo srityje E, Europos investicijų bankas turi didelę patirtį sukaupęs, palaiko ryšių su įmonėmis, didesnėmis ir mažesnėmis. Remiamės tuo principu, kad bendradarbiavimas su Europos investicijų banku tik gerina situaciją ir padeda siekti geresnių rezultatų, nes yra pasitelkiamos finansinės priemonės, kurios yra tikrai optimalios. Dar šį mėnesį susitiksiu su uh, Europos investicijų bankų atstovais ir aptarsime susiklošiusią padėtį. Tai yra iš tikrųjų tas dalykas, kuris yra visiškai neprobleminis, kuris veikia. Dėl judumo. Klausite dėl judumo ir dėl pabėgėlių. Na ką būtų galima pasakyti? Pirmiausia, būtina laikytis egzistuojančių teisės aktų. Pabėgėliai, kurie siekia tarptautinės apsaugos mūsųse, negali reikalauti, kad jie būtų nugabenti į vieną ar kitą šalį Jeigu jie atvyksta į kažkokią šalį, e, jie ten turi būti registruojami ir paskui paskirstomi. Tačiau šalis, kur jie gauna prieglopsti ir turi tos pabėgėlius, toje šalyje tie pabėgėliai turi likti. Ir jeigu asmenys sulaukia pabėgėlių statuso, jie rytojaus dieną turi tokias pat galimybės kaip ir visi kiti ES piliečiai naudotis visomis teisėmis, įskaitant ir judumu. Tad jis negali sakyti, kad aš esu užsiregistrau šalyje X, bet mielai vyksiu į šalį Y ir ten kursiuosi. Gal tai bus įmanoma ateitie, bet jau bent jau ne pirmaisiais e, metais. E, tikiuosi, ponė Černetski, kad jūsų pavardę ištariau teisingai, ponas Černetski. Tvarkojim. Tai jums atsakyti galėčiau taip. Klausėte apie išlaidų kontrolę. Manau, kad atsakiau jūsų klausimą dėl EGF, kai atsakinėjau ponui Celer. Tai yra prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. E, viskas ten yra gerai, tik taisyklės per nelik sustabarėjusios. Ir atlikdami tarpinę peržiūrą daugiametinės finansinės programos, pažiūrėsime, kaip galėsime pagerinti pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo veikimo. Pone Greslė atsakau. Na, iš tikrųjų, arachnę turime kaip priemonės, nes tai turi padėti geriau pamatyti riziką egzistuojančią valstybėse narėse. Valstybės narės tos priemonės dėka galėtų riziką lengviau aptikti ir ją panaikinti. 15 valstybių narių buvo priimtas sprendimas pasitelkti šią priemonę. Pagal mūsų informaciją tos yra 15, kaip jau sakiau, tačiau 26 valstybės narės e, yra girdėjus apie šią priemonę ir jai pritarė, tad belieka tik dvi žinome, kad yra dvi valstybės - Vokietija ir Luksemburgas, kurios pareiškia, jog šią priemonę nesinaudos, nes mano, kad jau turi reikiamus rizikos prevencijos mechanizmus, kurie veikia visiškai efektyviai. Tačiau kitos šalis domisi šią priemonę. Taip pat klausėte apie vadinamąjį backlog, apie vėlavimą pateikti mokėjimus. štai pasižiūriu skaičius. 2014 metais visi žino, kad problema buvo didžiulė šioje srityje. Mes neturime pakankamai lėšų tiems mokėjimams, tačiau 2015 metais tas vėlavimas buvo išlygintas ir buvo 2015 sumokėta viskas, kas priklauso. 2015 metais situacija yra daug geresnė. Mes dabar turime štai kokią sumą. Nesumokėtų lėšų įsipareigojimams 3,7 milijardai 15 metų pabaigai 2,5 milijardo mums nekelia didesnių problemų. Taip, taip, kalbam apie milijardus, patikslina pana komisarė. 2,5 problemų nekelia, išmokėsime šią sumą Dauguma tų įsipareigojimų, ko gero, bus išmokėti 2016 pradžioje. Tačiau e, atsiras ir didesnių problemų su mokėjimų vėlavimu. Ūkinių metų eigoje jie iškils. Ir čia mes kalbam apie 400 milijonų eurų. 2015 metų vėlavimas toks yra teks šį mokėjimą atidėti kitiems ūkiniams metams. Europos komisija, esant tokiai padėčiai, pirmiausia siekia užtikrinti, kad Graikija ir Kipras ir kitos valstybės, kurios dalyvauja pagalbos programuose, gautų reikiamas lėšas. Paskui užtikrinami mokėjimai valstybėms narėms kur buvo panaikintas mokėjimo sustabdymas, o šiaip mes laikomės e, chronologinės tvarkos ir tuo būdu e, laikomės, stengiamės maksimaliai laikyti nustatytus taisyklės per 60 dienų pateikti mokėjimus. Mes manome, kad bus pakankamai lėšų 2015 metų vėlavimų sumokėti, o 2016 tokių vėlavimų mokėjimų nebebus. Tai štai, tokia yra padėtis, kalbant apie mokėjimų vėlavimus, kuriuos dar reikės įvykdyti. Paskutinis klausimas buvo susijęs su klaidų procentu, buvo kalbama apie atliktą pasiektą pažangą, tačiau klaidų tebelieka daug ir turime tai pabrėžti. Mano e, kadencijos pradžioje aš sakiau ir dabar tą darau nuolatos, pabrėžiu savo tarnyboms, kad turime maksimaliai vengti rizikos ir kad jeigu aptinkame problemų, turi būti veikiama nedelsiant. Šiemet tas 2 procentas lyginant su pernai metais šiek tiek išaugo, tačiau tai yra savotiškai pozityvus dalykas, nes lieka žemesnis Europos komisijoje negu bendras vidutinis lygis, jis siekia 4,4 procento Europos komisijoje. Žvelgiant istoriškai, e, siekiame pažangos, kai pasižiūrime, koks klaidų procentas būdavo anksčiau, tai matome, kad pagerėjimo esama. Kasmet tų klaidų lieka mažiau. 2006-2008 metų laikotarpių sanglaudos fondų, pavyzdžiui, atveju problemų buvo daug daugiau. Mūsų klaidų procentas. Ir jūs, ponė pirmininkė, paprastai sakote, kad klaidų skaičius yra tiesiog toks įprastas pavadinimas. Tačiau juk žinote, kad paskui įvyksta tų klaidų taisymai. Pasinaudojame visomis turimomis priemonėmis tam, kad tas klaidų procentas būtų visiškai sumažintas. Ir tenka kartais pripažinti padarytas klaidas, mes esame priklausomi nuo valstybės narių kontrolės struktūrų, nuo valdymo struktūrų padarytų klaidų. Tačiau paskui mes tikriname, kas ir kaip, ir prieš atliekant mokėjimus tengiamės, kad klaidos būtų ištaisytos. Pavyzdžiui, tam tikrą dieną nustatytamas klaidų procentas, tačiau paskui paaiškėja, kad tas procentas yra mažesnis kadangi klaidos būna ištaisytos. Ko gero ir šiemet tai bus ir mes tikimės, kad jis sieks mažiau negu 2 procentus. Ačiū. Labai dėkoju. Mums jau nebeliko laiko užduoti kitų klausimų, todėl aš jums pasiūlysiu visus klausimus užduoti raštu. Ar ponia Ivanova iš auditorumų norėtų ką nors trumpai pasakyti. Aš tik tai noriu padėkoti už jūsų klausimus ir noriu padėkoti komisijai už atsakymus. Kreipiuosi į pranešėją. Labai dėkoju už šitą apsikeitimą nuomonėmis. Manau, kad mes aptarėme daug maž viską, kas turėtų būti įtraukta į biudžeto įvykdinimo patvirtinimą bet aš norėčiau sugrįžti prie tam tikrų klausimų, kadangi man reikia tikslesnių komisijos atsakymų, mat man dėl biudžeto vykdymo procedūros reikia daugiau informacijos. Noriu paklausti, ar jūs e, kalbėdama apie rezultatus atsakėte man į tokį klausimą dėl darbo vietų ir rezultato indikatorių, ar jais galima pasikliauti, ar jie yra patikimi. Norėčiau tikslesnio atsakymo čia, tai yra toje dalyje apie rezultatus, nes aš nesulaukiau gero atsakymo. Toliau dėl e, nutraukimo arba programos sustabdymo tam tikrose valstybėse narise. Man reikėtų žinoti, kokius yra konkrečios priemonės, nes jūs jas minėjote. Man reikia suprasti, kokios tai priemonės, nes kai kurios valstybės atsisako pasinaudoti tokiais įrankiais. Ką mes galėtume čia padaryti, ką konkrečiai pasiūlyti toms šalims, kurios susidarė su sunkumais. Taigi man reikia čia daugiau informacijos. Kitas dalykas - supaprastintos kaštų, kaštų opcijos. Nu, norėčiau sužinoti, kokios naudos gavėjams yra rizikos pavojai ir kokios tos rizikos naujo finansavimo laikotarpiu, nes, kaip jau sakiau, tomis opcijomis kai kurios šalis nenori naudotis. Kaip mes jas galėtume perkalbėti. Ir kitas dalykas, jūsų iš ankstinis jaunimo užimtumo iniciatyvos įvertinimas. Jūs sakėte, kad iki metų pabaigos parengsite dokumentą, mums jo labai reikia, nes jis reikalingas biudžeto vykdymo patvirtinimui o taip pat aš jums e, atsiųsiu raštu klausimus, e, į kuriuos lauksiu daugiau informacijos. Ačiū dar kartą jums už apsikeitimą nuomonėmis. Dėkoju pirmininkė, mes nustatysime terminą, kad e, kolegos klausimus galėtų užduoti raštu arba galėtų paklausti ko nors dėl jau jūsų atsakytų klausimų dėl klausimynų. Tai štai, gerbima komisarė, mes jau baigėme šią darbo tvarkės e, dalį. Ir be jokios abejonės mes dar susitiksime. Dabar aštuntas mūsų darbo atvarkės punktas - Europos audito rūmų specialioji ataskaita 14.2015 AKR investicinė priemonė, ar ji suteikia papildomos naudos Klaus Heiner Lin yra mūsų pranešėjas. Dėkoju. Labadiena, kolegos. Man labai malonu vėl būti Europos parlamente ir pristatyti biudžeto kontrolės komitete mano pirmąją pranešimą. Audito komitetas rengdamas 2012 m. ataskaitą paprašė parengti šį pranešimą. Kaip žinote, audito rūmai neturi kompetencijos tikrinti investicijų banko tam tikrų lėšų panaudojimų. Daugiau nei 50 e, milijardų eurų buvo skirta plėtros projektams. Ir tai susijęs su įvairių infrastruktūrų finansavimu, kapitalo rinkomis ir panašiai. Kalbant apie didžiuosius projektus, audito rūmai e, sutelkė dėmesį į 20 e, projektų, o tai yra 35 procentai e, įvairių e, sutarčių pasirašytų 12-14 metais. Ir taip pat buvo nagrinėjami su tuo susiję finansiniai instrumentai. Audito rūmai pirmą kartą e, įvertino ir atliko tą specifinį auditą. Tai buvo audito rūmų bandomasis projektas, jo reikšmė be jokios abejonės yra labai ribota. Be kita ko, jo apimtis. Auditorumai norėjo atsakyti į du pagrindinius klausimus. Ar šita investicinė priemonė atitinka Europos plėtros vykdomą politiką ir ar šita priemonė leidžia užtikrinti tvarų finansavimą, ar atvirkščiai jinai e, net neša teigiamų rezultatų. Ir į abu klausimus auditorumai atsakė teigiamai. Buvo konstatuota, kad investicinė priemonė visiškai atitinka ES plėtros politiką. Tai nėra tiesioginis MBI finansavimo būdas, bet tai yra kredito linijos, kurios yra teikiamos per finansinės institucijas ir teikiamos įvairiems ūkio sektoriams. Taigi, Europos investicinis bankas stebi, kad kreditai pasiektų tiek įmonės, tiek mm, kitus naudos gavėjus. Ir taip pat mes konstatavome, kad šita priemonė atitinka Europos plėtros politiką. Mes pastebėjome, kad yra ta pridėtinė vertė. Šita kredito linija leidžia užtikrinti ilgalaikį finansavimą bankams ir kredito įstaigoms. šitie finansuojami projektai nacionalinė valiuta leidžia stabilizuoti šalies ūkius. Bet tai nėra vienintelė aplinkybė. Iš tiesų, finansavimas nacionalinė valiuta siekia iš, leidžia išvengti valiutų keitimo sviravimo. Taip pat priemonė leidžia pritraukti daugiau investicijų. Mes negalėjome apskaičiuoti, kaip investicijos be investicijų banko būtų arba nebūtų atnešusios naudos. Tačiau Mes nekartą girdėjome nuomonę, kad nesulaukus investicijų banko pagalbos daugelis projektų nebūtų įgyvendinti. Taigi tikrintojų komanda atliko patikrinimus Ugandoje, aš pati ten buvau. Nu, aš pats tenai buvau nuvykęs ir bendras įspūdis buvo labai pozityvus ir auditorumai pateikė dvi rekomendacijas dėl šios kredito linijos ir ją, jas teigiamai vertino investicijų bankas. Pirmiausia, skaidrumas. Norėtume, kad būtų daugiau skaidrumo. MVI privalo suprasti, kad jos gauna tą finansavimą iš investicijų bankų. MVI taip pat turėtų gauti daugiau techninės pagalbos, o finansinės institucijos dėja nenurodė, kad tokia pagalba yra įmanoma. Noriu pridurti, kad ponas Marks Ström, kuris yra šios audito misijos pirmininkas, yra pasiruošęs atsakyti visus jūsų klausimus. Dėkuoju, jūsų pristatymas yra labai aiškus. Vartstas. Aš labai noriu padėkoti pono Lėniai už atliktą darbą, dėkoju visai jo komandai, nes juk tikrai jūs ne vienas, e, visa komanda dirbote. Taigi buvo sakyta, kad e, ši ataskaita yra ypatinga ataskaita, jinai įrodo puikų bendradarbiavimą tarp mūsų komisijos, parlamento ir auditorų rūmų. Mes patys e, šios klausimus nagrinėjame biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūro, procedūroje ir tai yra pakankamai jautrus momentas, nes ataskaita turi patvirtinti AKR investicinės priemonės naudą. Tai ar priemonė atitinka ES plėtros politiką, tai tą galima atsakyti teigiamai, juolab, kad pasirinktos tinkamos programos, pranešėjas, kaip pats pastebėjo, tai yra tik tai pirmo, pirmasis pranešimas, pirmoji ataskaita. Ir tai yra tam tikras krikštas. Reikėjo pranešimą parengti pakankamai per pakankamai trumpą laiką ir aš e, Strasbūrė praeitą savaitę kalbėjausi su panu Len ir, e, kaip supratau, audito rūmai dar nori išplėsti savo tyrimus ir pasinaudoti platesnę metodologiją. Klausimas, ar priemonė suteikia papildomos naudos. Atsakymas buvo teigiamas, nors pasinaudotas metodas šimtų procentų nėra pasiteisinantis. Jau, kad jisai pats e, keliavo į Ugandą ir savo akimis įsitikino, kaip yra įgyvendinami projektai. Žinoma, mes apie tai kalbėjome praeitą savaitę. Tai aš kaip tik ir norėčiau, kad jūsų teikiamose rekomendacijose atsispindėtų rezultatai, o taip pat ir Elgesio kodekso taisyklės bei aplinkosaugos aspektai. Manau, kad labai svarbu atsižvelgti į tuos tikslus. Visiškai pritariu audito rūmo rekomendacijomis ir labai norėtųsi, kad Europos komisija atsižvelgtų savo teisės aktuose, dabar rekomendacijose ir tvirtinamos Europos investicinių bankų e, naują mandatą. Būtent į šios aspektus mes e, privalome tęsti kotonų susitarimų e, naująjį laikotarpį, kuris prasidės po susitarimų galiojimo terminų. Žinoma, dabar mes gyvename COP21 konferencijos kontekste, jungtinės tautos skiria dėmesį tvariai plėtrai, todėl galbūt reikėtų pamastyti apie tai, kaip AKR investicinė priemonė galėtų prisidėti prie kovos su klimato pokyčiais. Čia mes galėtume atsižvelgti į šitos aspektus, nusibrėždami savo prioritetus. Ir tai ne tik šio komiteto, bet ir devio komiteto prerogatyva. Dar kitas dalykas tai yra pastaba dėl procedūros. Man atrodo, mes labai aiškiai turime pasakyti, kad ta investicinė priemonė yra vis tik tai mokesčių mokėtojų pinigai. Ir mes kaip biudžeto institucija, kuri patvirtina biudžeto įvykdymą, privalo labiau kontroliuoti išlaidas. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, kad mes šį klausimą nagrinėtume biudžeto kontrolės klausimus. Auditorumai, Europos komisija ir parlamentas privalo uh, pagal 172 straipsnį atnaujinti savo įgaliojimus ir mes balandžio mėnesį tvirtinami biudžeto įvykdymą privalėsime atsižvelgti į tai, jog audito kompetencijos audito rūmose turėtų būti išplėstos. Bet taip pat ir sustiprintos. Tai štai tokie mano atsiliepimai, tokius požiūris ir aš nekantriai lauksiu kolegų pastabų, kurie, kolegų, kurie irgi nagrinėjo šios klausimus. Čiovskiai, pitė. Dėkuoju, panas Čikovskiai, prašau. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaj. Děkuji, paní pirmininkė. Dėkuoju taip pat pranešėjui, dėkuoju ponė Lenė už įdomią ataskaitą. Jūs minėjote, kad e, investicijų ar galimų investicijų e, poveikis, koks jis yra, e, kiek tai yra susijęs su ta programa. Kaip galėtumėte pasakyti, kaip mes galime pagreitinti investicijas ir investicijas? koks ir koks yra poveikis. Tai yra jūsų dalis, ataskaitos dalis, kuri mane labiausiai domina. Ačiū. Ponia Ayala. Muchas gracias. Lo siento que tengo que ausentar. Tenía otro un debate urgente. Labai dėkoju. Mm, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau, nes turėjau dalyvauti ir kitose diskusijose. E, aš kalbu už pana Hopmanų, kuri negali čia dalyvauti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumams, jūs siunčiate labai aiškiai žinę. Tai labai svarbi priemonė. Ir tai tikrai yra viena pagrindinių priemonių. E, tai siunčia labai aiškę žinę, kad reikėtų vengti kankinimų ir E, mirties bausmės, jeigu norite dirbti su Europos Sąjunga. E, pirmininkė, atsiprašau, bet čia kalbam apie kitą. Čia, čia dėl AKR, ARK, AKR, mm, tuomet atsiprašau. Ja, ich habe mich auch auf die, auf die Rednerliste gesetzt, weil... Ähm, Taip, aš taip pat užsirašiau kalbėtojų sąraše, kadangi tai tikrai mm, kelia, kyla problemų ir NVO skundžiasi, mes gauname skundų dėl Oxfam mm, ir dar mm, kitos NVO skundėsi ir išreiškė nepastenkinimą ir teigė, kad tai, šitą ataskaitą nebuvo nepriklausomas vertinimas ir teigė, kad poveikis naudoms gavėjams ne visada buvo atspindėtas. Taigi, ar galėčiau kreiptis į auditorumo atstovus ir kaip jūs galėtumėte pakomentuoti šitą NVO reakciją, nes, na, aš tikrai negalėjau jiems nieko atsakyti. Toliau dėl rekomendacijų. Manau, kad pati ataskaita galėjo pateikti daugiau rekomendacijų. Pirmiausia, aišku, matomumas taip sutinkame. Ir labai svarbu informuoti naudos gavėjus, kokie yra prieinami finansavimo šaltiniai. Toliau antrosios rekomendacijos aš ne visai supratau. Taigi informacija, kaip galima gauti naudos iš techninės pagalbos. Ar naudos gavėjai nežinojo, kad yra tokia techninė pagalba, ar kažkas trūko, kažko trūko, ar kažkas strigo sistemoje. Tiesiog norėčiau paaiškinimo. Ir kodėl jūs turite tik tai dvi rekomendacijas, ar viskas, visa kita yra labai puiku, labai gerai. Mm, taigi norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui ir mm, dar iš TEFCO atstovas turi klausimą ir ponė Šmit, ponė Cela. Atsiprašau, kad nepamačiau jūsų pavardės. Taigi, Klaudija, prašom, žodis jums. Labai ačiū, aš norėjau pasakyti, kad tai, ką jūs sakėte, turėtų būti kalbam apie biudžeto vykdymo procedūrą. Ir manau, kad ataskaita yra labai teigiama, taigi mano klausimas yra, kaip jūs pasirenkate tos sandorius, kuriuos tikrinate, kur, kur taikote auditą ir kaip dėl likusių sandorių. Ar galima manyti, kad situacija yra lygiai tokia pat pozityvi? Kadangi iš tikrųjų rekomendacijos na, yra tokios nerodo jokių pro, rimtų problemų. Jeigu žiūrime jūsų rekomendacijas, tai kaip jūs atsirinkate projektus arba sandorius ir ar galim mm, taikyti tą pačią, tą pačią procedūrą ir kitiems Toliau, pana, pana Celer, mes jau diskutavome vystymo komitete ir NVO skundėsi, kad mes nukrypstam nuo klasikinio modelio dėl pagalbos vystymui ir tai yra naujas požiūris ir NVO nėra įtrauktas į procesą, kadangi EIB čia daugiausia dirba ir EIB gali pasirinkti partnerius, netgi mes jeigu kalbam apie rizikos kapitalą. Ir yra siekiama tam tikros investicijų gražos ir sutiek, naudos ir sutiektų paskolų. Aišku, tai yra reikalinga, kad e, fondas toliau egzistuotų ir galėtų finansuoti kitus projektus. Tai yra vėlgi naujas e, darbo būdas, kurį pradėjo EIB. Manau, kad galime tam pritarti. NVO skundėsi apie skaidrumą stoką, kai sumas yra pervedamos e, į bankus nuo nu, tos gavėjų šalis ir neaišku, ar finansavimas tenka galutiniams gavėjams, MVI ir tas pačias programas mes turime ir Europos Sąjungoje. Daug bankų mėgina tiesiog didinti savo kapitalą ir nesistengia teikti paskolas kitiems dalyviams. Tai jeigu kalbam apie finansavimo priemonės, kai yra kalbama apie apie teritorijas už Europos Sąjungos, bet kai tai yra susiję ES plėtros politika, tai mes turim gauti naujo, daugiau informacijos, kad galėtume geriau vertinti. Nes aš asmeniškai pritarčiau EDS, kad tai būtų dalis, kad ir tai būtų dalis biudžeto, o ne būtų šalia. Taigi Dėkojame ir jau išsakyta nemažai klausimų, e, laukiame atsakymų. Taigi, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju visiems, kurie uždavė klausimus. Norėčiau padėkoti pranešėjui už e, darbinį dokumentą, kuris buvo labai pozityvus. Jūs kalbat e, apie Eurovosto projektą Ugandoje. Taip, iš tikrųjų, tai buvo labai tipiškas projektas Ir tipiškas projektas, kurį, kuris finansuojamas pagal šitą pramonę, galutinis naudos gavėjas paaiškino, kad be EIB paramos projektas nebūtų, nebūtų buvęs įgyvendintas. Paprasčiausiai dėl to, kadangi jiems reikėjo finansavimo vietos valiuta ir dėl to, kad buvo aukštas palūkanų lygis, dėl to jie negalėjo imti paskolos. Tai būtų 20 procentų palūkanų lygis. Ir tik tai dėl EIB dalyvavimo buvo sumažintas palūkanų skaičius ir investicija tapo įmanoma. Ir skolintis vietos valiuta, aišku, yra tam tikra rizika, bet būtent e, tos priemonės svarbiausia dalis ir yra tai, kad reikia skolinti vietos valiutą. Tai labai aiškus pavyzdys, sakyčiau, yra labai didelė pridėtinė vertė. E, jeigu kalbėsim apie etiką, ekologiją, lygybę, vėlgi praėjusią savaitę, kai kalbėjome, aš sakiau ir sakau, kad tai yra problematiška yra privalomas teisinės taisyklės, yra Mm, reglamentai ir aišku yra ir matematiniai klausimai, ką galima patikrinti ir ką reikia tikrinti, bet aišku ir etikos taisyklės, tai čia labai sunku jas audituoti, sunku tikrinti. Aš vis dėlto suprantu, kad reikia svarstyti ir šį aspektą, kad į tai reikės išvengti, taigi Aš e, atsižvengsiu jūsų pastabą ir e, perduosiu tai auditorumams grįžęs. Manau, kad e, tikrai aptarsim, rimtai aptarsim, bet jeigu apie kažkokį taisyklių sąrašą, reikalavimo sąrašą, na tai sunku tokiais atvejais atlikti auditą kai kalbam apie to tokias subjektyves savokas ir tai nėra mūsų kaip auditorumų darbas. Toliau trišaliai susitarimai tarp EIB, komisijos. Taip, tai jau egzistuoja ir mes, kalbant apie šitą konkretų bendradarbiavimą, bendradarbiavimas su AEB buvo pakankamai sklandus, nebuvo kažkokių rimtų problemų, kuris, kas, kad būtų trukdoma mums atlikti auditą. Aišku, yra klausimai, konstitucinio pobūdžio klausimai, kurių aš savo raštų negaliu komentuoti. Esu įsitikinęs, kad jūs žinote mano nuomonė šiais klausimais ir mano nuomonė nepasikeitė. Kaip pagerinti investavimą? Manau, kad EIB ir vėlgi tai yra visiškai teisinga, jie darys viską, kas įmanoma Mm, mano asmeninė nuomonė, ji nėra atspindėta ataskaitoje, bet aš manau, kad e, šitą besivystančių kreditų modelis, kur mm, ES teikia finansavimą vietoje ir tikrina efektyvumą ir daug didelė dalis šitų investicijų grįžta, galima juos dar kartą investuoti ir perskirstyti. Manau, kad tai yra gera mintis, kad tai yra geras modelis ir pagal Junkerio planą e, taip pat e, buvo pritarta ir gyvendinta, jeigu klausite manęs, ką aš manau, aš manau, kad šitą priemonę reikia plėsti, tikrai yra daug efektyvesnė ir tikrai turi labai teigiamą poveikį e, taip vadinamoms trečiosiose šalyse ir tikrai galima paskatinti privatų sektorių, bet vėlgi čia yra mano asmeninė nuomonė kai dėl NVO nepasitenkinimo aš tikrai skaičiau ir žinau ir ponas Sela iškėlė šitą klausimą, bet mes apie tai jau žinome. NVO mano, kad e, dalinti paskolas e, ir jie tiesiog nėra, NVO nėra įtraukiami. Ir štai kodėl jie nelabai nori žiūri šitą modelį. Aš suprantu tokią nuomonę, tai tiesiog yra skirtingas požiūris. Manau, kad tokia finansavimo forma yra labai naudinga ir prasminga, kadangi partneriai gali veikti ir bendradarbiauti kaip lygus su lygiu, tai yra lygiverčiai partneriai. Taigi aš nepritariu kritikai, tai tikrai yra gera ataskaita, pozityvi ataskaita. Yra tik tai dvi rekomendacijos, kodėl nedaugiau. Iš esmės nebuvo ką kritikuoti. Taigi nebuvo priežasčių papildomoms rekomendacijoms. Kai mes diskutavome, pas save rūmose buvo iškelti klausimai ir žmonės teigia, kad tai ne tai, ko mes tikėjomės, bet galiausiai, jeigu yra teigiama ataskaita, jeigu yra teigiamas vertinimas, tai viskas yra gerai. Ir manau, kad buvo tinkamas pasirinkimas pateikti dvi rekomendacijas ir nesiplėsti. Kai dėl 33 procentų pavyzdžių ir dėl 65 procentų, tai nežinome, kad tie 65 procentai bus tokie patinkami kaip ir, kaip ir 33, e, bet mes pasirinkome e, dalį kaip pavyzdį ir manau, kad kolegos galėtų daugiau nurodyti, kalbėti apie audito metodus, kurias mes naudojame ir galbūt panas Makstart galėtų papildyti mano atsakymą. Prašome. Na, dėl atrankos, projektų atrankos, mes atsižvelgėme ir į tai, kad bu, reikėjo tikti vidurio laiko tarp ataskaitą ir mm, konsultuojantis su komisija, ataskaita buvo paskelbta ir 2009 ne 90 metais ir mes nusprendėme apsiriboti tik tai tais kontraktais, kurie buvo pasirašyti po tarpinio tas, vidurio ataskaitos ir tai laikotarpis 11-14 metai. Tai kai sutartis yra pasirašytos, tai paaiškina, kodėl laikantis tokio požiūrio požiūrį nebuvo galima vertinti rezultatus, nes mes kalbam apie ilgalaikį finansavimą. 20 projektų, kurie buvo atsirinkti bendradarbiaujant su EIB ir norėjom apimti kuo didesnę geografinę zoną ir kuo platesnės infrastruktūros zonas, kredito linijas E, ir mes aptarėme kartu, ką įtraukti, ką ne, ir apimama, apimta ir 30 procentų 2011-2014 mm, metų laikotarpių dalyvavusias asmenų. Tai tiek, ką galiu pasakyti. Dėkoju. Na, manau, kad nepas... jūs e, kitų investicinių bankų planų kur ne, nepasirinkote, kurie yra savotiškas mišinys visoko. Na, tikėkime, kad tai bus efektyvesnė priemonė negu subsidijos, kai dėl DEFCO. Ponui Rodolfi suteiksime žodį. Jį jau matėme vakar. Jeigu per nelik kalbėsite, išjungsiu su mikrofoną, sako pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė sako ponas Rudolfi. E, džiaugiuosi vėl matydamas jūs šiandien ir ko gero šią popietę vėl matysimės. Europos komisija, e, gerbiami Europos parlamento nariai, džiaugiasi tuo, kokius, kokius, kokius, kokius e, įvertinimus pateikia auditorumai, sakydami, kad pagalbos priemonė duoda vaisių, kad ji dar efektyviai pasitarnauja, užtikrinant vystimasi AKR valstybėms. Ir toliau dėsime pastangas dirbdami su Europos investicijų banku, kad galima būtų užtikrinti Europos vystimusi strategijos efektyvumą ir e, mūsų visų veiksmų nuoseklumą. Be abejo, tos investicijos dažnai yra gyvybiškai svarbios. Turime e, žvelgti ir kitur, kaip sakė e, Europos kai, kaip sakėm, e, pirmininkė, turime žiūrėti, kur tos mūsų investicijos yra gyvybingos ir daryti, kad jos būtų gyvybingos. AKR investicijų priemonė arba e, Europos investicijų banko lėšos e, investuojamos padedant AKR valstybėms yra esminis dalykas. Mes kalbame apie rekomendacijų įgyvendinimą Europos investicijų bankų ir mes net jų neginčiame, nes tai yra mūsų interesas taip pat. Mes norime, kad būtų keičiamasi nuomonėmis su Europos komisija visų suinteresuotų pusių. Ir tai buvo ir praeitie, taip ketiname elgtis ir dabar. Tos rekomendacijos labai konkrečios. Noriu patikinti e, komitetą, kad DEFCO ir Europos komisija iš tikrųjų glaudžiai bendradarbiaus su Europos investicijų banku, kad būtų galima pasiekti tų dviejų rekomendacijų sėkmingo įgyvendinimo. Taip pat, esant, e, naudojantis tą KR e, investicijų priemonę, stengtųsi atkreipti dėmesį E, į tai, kokias rekomendacijas galėsime pateikti Europos investicijų bankui, kad tos investicijos būtų efektyvesnės. Mes, DEFCO, turime galimybę pateikti savo rašytinę nuomonę, komentarus ir rekomendacijas. Mes taip pat galim pasakyti, kad labai svarbu, kad mes nulatos dalyvaujame diskusijose Noriu apibendrinti pasakydamas, kad DEFCO ir toliau seka, kaip yra gyvendindama mūsų aptariama investicijų priemonė. Ir norėčiau pasakyti, kad mes remsime tas priemonės ir toliau, užtikrinami rengiamus valdysenos veiksmus. Ir taip pat manau, kad su kiekviena šalim reikia dirbti labai aktyviai nes reikalingos yra tam tikros taisyklės, tam tikras kontekstas, kad e, tos investicijos pasiteisintų ir kad jos pasiektų skurdžiausiai gyvenančius. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Pirmoji rekomendacija mane šiek tiek nustebino, kadangi mes buvome konstatavę, kad ta, tai, tai neveikia. Bart apibendrinimui. Mane šiek tiek nustebino iš tikrųjų jūsų pastaba dėl neigiamų veikiamos e, reakcijos, kurią teikia NVO. Be abejo, lobistinė veikla yra žinoma, tačiau o jeigu Oxfam e, reiškia kažkokį nepasitenkinimą, tai mane labai stebina. Man atrodo, Oxfam turi turėti galimybę sekti diskusiją. Ir aš norėčiau, kad jeigu jie nepatenkinti pranešimu ar pranešėjų, jiegi žino, kur mane ras, jie gali pateikti savo pastabas. Gal ponas Vienė yra teisus, sakydamas, kad kalbant apie šią specifinę priemonę, kaip nevyriausybinė organizacija klysta. Nes mes kalbame apie labai skirtingą priemonę. Nevyriausybinės organizacijos, ko gero, yra teisios. Yra sakoma, kad vystimosi politikos rytėje yra naujų priemonių tų vadinamųjų blending ir gali atsitikti taip, kad e, nevyriausybinės organizacijos bus paliktos nuo šaly, tačiau šios priemonės atveju taip nėra. Norėčiau pasakyti, kad Oxfam ir kitos organizacijos, jeigu suformulavo neigiamos kritikos, aš apie tai nieko nežinau, būčiau būtinai atsižvelgęs į tai. Tačiau jeigu yra konkrečių pakeitimo siūlymų, aš teikiu 7-8 rekomendacijas mano dokumentą darbinį dar ir toliau galima keisti. Pirmininkį dėkoju. Tai štai, baigėme ir šį darbo tvarkės klausimą nagrinėti. Keliaujame prie kito pranešimo. Tai yra devintasis darbo tvarkės klausimas. ES parama kovai su kankinimu ir kovai su mirties bausme. E, turime taip pat specialiąją auditorumo ataskaitą. Ponas Lėnė yra pranešėjęs šiuo klausimu, tad jam suteiksiu žodį. Prašom, kolega. Norėčiau pasakyti, kad teisės pakomitečio kolegos buvo kviesti dalyvauti šioje diskusijoje, e, tačiau, kaip žinome, neteisus tie, kurie nedalyvauja posėdį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, dėl, kai dėl šios specialiosios ataskaitos e, numeris 9 2015 metų konstatavome štai ką. Pirmiausia, e, kankinimai plačiai paplitę 58 šanyse dar tebe egzistuoja mirties bausmė. Kova su kankinimu ir kova su mirties bausmės taikymu yra ES politika e, labai svarbi užtikrinant žmogaus teisės. ES EIDHR priemonė padeda kovoti su mūsų aptariamomis problemomis. Ši priemonė yra labai svarbi įgyvendintant žmogaus teisės e, ir demokratiją. Tai yra savotiš, tai yra subsidijos teikiamos nevyriausybinėms organizacijoms. 7-13 metų laikotarpiu taip, laikotarpiu taip ir buvo daroma. Šios priemonės biudžetas buvo 1,1 milijardo eurų, buvo paskita papildomai 100 milijonų eurų. Konge, Grusijoje, Pietų Afrikoje, Kinijoje ir JAV buvo stebima situacija. E, vyko vadinamasis desk review. Bendras kontekstas yra teigiamas, šviesos daugiau negu tamsos, žmogaus teisių e, įgyvendinimas yra sklandesnis, mirties bausmės vykdymo atveju mažiau buvo pasiekta konkrečių rezultatų, čia yra dar tokių aspektų, kuriuos reikėtų pagerinti. E, ir iš čia išplaukia mūsų rekomendacijos. Lėšos turėtų būti skiriamos dar labiau patikslinant, kam jos bus skirtos. 143 projektai 20 šalių buvo įgyvendinami nuo 2006-2013 metų. Papildomas 100 milijonų bus nu, tikrai naudingas ir galima pasakyti, kad jeigu skaičiuotume sumą kiekvienai šaliai, to, ta suma nebus labai didelė, tačiau reikia aiškiau numatyti prioritetus šalyse, kur tebėra žmogaus teisų problemų. Dabar koordinavimas su kitomis priemonėmis Mūsų aptariamos priemonės irgi aktualus klausimas. Mūsų kontrolieriai sako, kad išskyrus Gruziją, kur viskas vyko puikiai, e, kitur koordinacijos nebuvo. Projekto atrinkimas turi būti pagerintas. Atrankos procedūra ne visada buvo pakankamai griežta. E, būtina turėti geresnės gairias, kad galima būtų reaguoti atitinkamai. Be abejo, ne viskas yra lengva. Priešingai, kai norime išmatuoti, kaip įgyvenimo žmogaus teisės, tai yra savaime nelengva užduotis. Ketvirtoji rekomendacija - geriau pasinaudoti galimybėmis gerinti projektų siūlymą. Projektų teikėjai turi būti skatinami atlikti reikiamus pakeitimus, kad būtų tiksliau tie, kurie rengia e, E, kurie, kurie organizuoja tų projektų pateikimą, turėtų supaprastinti procedūras, kad jų teikėjams būtų viskas paprasčiau. Europos komisija turėtų užtikrinti, kad būtų galima pasiekti maksimalių rezultatų ir mes manome, kad e, pačios sąlygos turi būti pagerintos šiai priemoniai. E, būtina remtis labiau faktais, būtina taip pat užtikrinti e, pagalbą gaunančių organizacijų tvarumą Pirmiausia, tai būtų susijęs su vietinėmis mažomis organizacijomis, kurios aktyviai veikia tai tam tikrose vietose. Tos organizacijos kartais turi nutraukti praktiškai savo veiklą ir atleisti darbuotojus, jeigu pasibaigia vienas ar kitas projektas. Tai reiškia, kad prarandama kompetencija, kai kurie projektai yra subsidijuojami ir jie yra susiję su paramos veikla, pavyzdžiui, teikiami mikrokreditai, taip pat teikiama pagalba, pavyzdžiui, e, nuo seksualinio smurto nukentėjusiems Konge. Tai štai, tiek būtų kolegos, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir norėčiau pridurti, kad ponas Vlasila, projekto vadovas, taip pat dalyvauja posėdį ir jums galės atsakyti konkrečiau jūsų užduotus klausimus. Tiesiog taip, bitė. Dėkuoju, pranešėjas Tomas Šekovskis. Vážení kolegové, dámy a pánové, nejdříve mi dovolte poděkovat Evropské. Dėkoju pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti auditorumams už puikų pranešimą ir taip pat dėkoju ponui Lėne už įžangėlę. Mes rengdami ataskaitą tikrai turėjome puikių bendradarbiajimo akimirkų. Pranešimas e, yra aiškus ir ponas Lėnė, kuris atsakingas už e, pranešimo parengimą, kaip tik ir užtikrino tą nuseklų darbą. Taigi labai pabrėžiama šios finansinės priemonės veiksmingumas, kovojant už žmogaus teises. VHR teikia paramą nevyriausybinėms organizacijoms. Pranešime dėmesys sutelkimas į e, lėšų paskirstimą ir į rezultatus. Be kita ko, aptariami ir asignuoti pinigai lėšos. Audito rūmų ataskaita atkreipia dėmesį į pagrindinės priemonės į pagrindinius aspektus ir apie jos aptariamas jos tvarumas. Taigi mes kaip ES turėtume tokius dalykus remti ateityje. Šita priemonė panašiai į e DHR. Tai yra Europos e, priemonė demokratijai žmogaus teisėms. Žinoma, yra tam tikrų apribojimų, nes e, tos priemonės nefinans, neteikia finansavimo tokiams, tokiams dalykams kaip infrastruktūros ir viskas priklauso nuo politinės situacijos šalyse. Todėl mūsų lūkesčiai neturėtų būti per dideli. Ypač neturėtume pervertinti savo rezultatų, siekiamų rezultatų. Negaliu pasakyti, kad negalima finansuoti priemonių, kuriams ginamos žmogaus teisės. Mes atvirkščiai Manome, kad tai ir turi būti per artimiausius septynerius metus būti ES prioritetai. Tačiau privalome atsargiai vertinti, ką mes finansuojame. 7-13 metų laikotarpiui e, buvo skirta tik 1,9 milijardų eurų. Tai nėra dideli pinigai turint omenyje, kad tai projektai, kurie gyvendinami visame pasaulyje. Mano manimo, toks požiūris nėra labai veiksmingas. Norint pokyčio, turime išteklius sutelkti į pagrindinius prioritetus ir tose šalyse, kuriuose politinė aplinka sudaro prielaidas tikėtis bent apčiopiamos sėkmės. Pateiksiu pavyzdį. Mes tikriausiai nesugebėsime įtikinti Kinijos komunistų partijos gerbti žmogaus teises ir finansuoti kažkokią jų informavimo kampaniją. Tačiau mes galime e, finansuoti teisininkų patarėjų darbą Kinijoje tiems, kurie nukenčia nuo mirties bausmės taikymo. Yra tikrai daug faktorių, kurie nulėmė galutinius rezultatus. Ir vienas iš esminių šios ataskaitos punktų yra tas, kad komisija kiekvienai šaliai turi atskirą strategiją. Tai grindžiama atskira to šalies žmogaus teisų padėties analizė. Ir mes tuo remdamiesi privalome užtikrinti, kad finansavimas bus nuseklus. Tai leis be kito ko ir sutaupyti lėšų. Laikausi nuomonės, kad šios strategijos yra svarbios ir siekiant panaudoti veiksmingai panaudoti tas lišas. Dėl tos priežasties norėtume atskleisti informaciją apie asmenys, kurie atrenka finansuojamus projektus. Nes kol kas pasigendame sinergijos tarp EIDHR ir kitų programų, finansuojamų programų tose regionuose. Labai gaila, bet tai tik tai patvirtina, ką audito rūmai jau yra pastebėję savo metinėje ataskaitoje. Kitaip sakant, veiksmingumos toka. Tiek daug įvairių projektų, tačiau nėra veiksmingai panaudojamos tos lėšos. Germa pirmininkė, dar vienas pastebėjimas. Mums kaip e, ekon komiteto nariams labai svarbu, kad e, pastebėti, kad nevyriausybinės organizacijos dažniausiai ir yra tos paramos gavėjos. Be tokios paramos, be tokios komisijos pagalbos jos neišgyventų. Jeigu finansavimas sustoja, tos organizacijos per artimiausius metus sunyks. Bet komisija leidžia pasinaudoti jos finansavimu tam, kad būtų renkamos lėšos jų veiklai ateityje. Tai reiškia, kad toks finansavimas sudaro prielaidas tolimesniam finansavimui gauti. Dėkoju. Kola Gajala toliau mūsų sąraše. Dovanokite dėl mano ankstesnio pasisakymo, aš šiek tiek sutrikau, bet e, ponas Lėnė pateikė labai įdomų pranešimą. Taip galiu pritarti pranešėjai. Dokumentas yra puikus. Taip pat auditorumai pateikė labai gerą dokumentą. Aš suprantu auditorumų poziciją, suprantu jų auditorių požiūrį, tačiau šita priemonė yra skirta paremti kovą su kankinimu ir kovą už mirties bausmės panaikinimą. Tie asignavimai nėra dideli, tačiau mes turėtume dėmesį sutelkti galbūt į mažesnį valstybių šalių skaičių, bet finansavimą padidinti. Tokiu būdu neišeikvotume tų lėšų ir nesusi, neįsibarstytume į mažmožius. Taigi jokių būdų neturėtume mažinti finansavimo. Būtų labai gaila, jeigu nedidelės uh, nevyriausybinės organizacijos sunyktų, jeigu kokie šioje srityje dirbantis teisininkai negautų paramos. Nesvarbu, sakykime, kokia tai yra nedidelė organizacija, dirbanti slapta diktatūros valstybėje. Net Pavyzdžiui, Kinijoje irgi tas darbas, nors ir nedidelis, yra prasmingas. Nesvarbu, kad situacijos yra labai sudėtingos. Aš ir galiu pasakyti, kad ir mano šalyje buvo tokių pavyzdžių. Tačiau bendrai paėmus to negana. Buvo tas keltas klausimas, dėl nedidelio poveikio, ne, mažų rezultatų. Bet kolega minėjo tą ilgalaikį rezultatą, ilgalaikius veiksmus. Taigi, bendrai paėmus, aš nebūčiau už tai, kad mes finansuotume kiek įmanoma daugiau programų, geriau jau mažiau, bet kokybiškiau ir tegu tas finansavimas būna didesnis. Nepamirškime, kad pastaruoju metu tose valstybėse, kuriuose mirties bausmės panaikinimas būtų labai naudingas ir svarbus. Čia mes turime skirti ypatingą dėmesį ir finansavimą. Tai yra kova už demokratiją, kova už žmogaus teises. Mes pateisim, pateiksime savo pakeitimus, bet e, mano kolega jau išdėsi labai pozityvę e, nuomonę. Ačiū. Mm, Tas kalbėts e, ponė Ekskulink. Labai ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Lenė ir ponui Stechovskai už e, gerai parengtą pranešimą. Dėkuoju už jūsų asmeninę nuomonę šio klausimu. Mes čia kalbam apie ataskaitą 14 metus dėl mirties pasmės naikinimo ir dėl kovų su kankinimu išvelginti praeitį, kas yra padaryta, kas jau, jau atlikta, kur, kur padėtis pagerėjo ir ką dar reikia padaryti. Aišku, EIDHR e, teikia paramą ir nevyriausybinėms organizacijoms ir tai yra labai svarbi priemonė, tačiau aš manau, kad nepakanka to, kalbant kokie, kokie yra dydžiai, jeigu mes norim tik tai pasiekti pažangą, tik tai e, paskirdami atitinkamas sumas biudžete mes galėsime pagerinti padėtį, bet aišku, ne tik tai, tai nėra vienintelis būdas, kaip pagerinti padėtį. Taip pat ir svarbis horizontalės užduotis Europos Sąjungoje yra sustiprinti žmogų, pagarbą žmogus teisėms ir aišku, mirties bausmė yra vienas iš didžiausių žmogus teisų pažeidimų, tai yra teisės į gyvybę atėmimas. Dėl to manau, kad reikėtų imti šito klausimus dar didesnį atsakomybę. Mirties bausmė yra etinių požiūrių ir teisinių požiūrių nepriimtina. Dėl to aš pritariu pranešėjo nuomonį, kurio nuomonė žmogaus teisės yra pagrindinis dalykas es išorės veiksmuose ir tam reikia nuolat skirti dėmesį, nes tai yra ES prioritetas. Daug mirties bausmės atveju ir kankinimo atveju trečiojo pasaulio šalyse rodo faktą, kad, kaip sakiau, dar daug ką reikia padaryti šioje srityje. Ir ko man trūksta, tai trūksta labiau koordinuotos, veiksmingos, tikslas organizuotos politikos, nes tik tai nurodami, kokie yra tikslai, mes galėsim padidinti IDHR e, priemonės tiksmingumą, bet subtinku, kad reikia tikrai veiksmingos ir greitos finansavimo, projektų finansavimo formos. Bet nereikia pamiršti, kad E, kalbant apie laiką ir apie, ir apie formą, šitas investicijos turi būti veiksmingos. Taip pat turėtume teikti nuolatinę paramą NVO, tik tai, šiai, tik tai tokiu būdu jie galės, jos galės gerinti savo veiklą, siekiant ir mums primtinų tikslumų. Ačiū. Nächste auf der Rednerliste, Kollegin Labajova. Ponia Labajova. Dėkoju, aš turiu labai pragmatinį klausimą, aiškinantis ataskaitą, aš nesu šešėnė pranešėja, mano kolega yra pranešėjas. Aš, aš norėčiau padėkoti ponu Lenė, ponu Stehovskiu už puikiai atliktą darbą. Pirmiausias, pirmas klausimas, 26 ataskaitos punkte matau, kad 2007-2009 sandarių skaičius buvo padidintas, kad būtų, e, tai čia padidėjo komisijos darbas. Tai aš norėjau paklausti, ar čia buvo kažkoks teigiamas ryšys tarp mažiau darbo komisijai ir pagerėjusios projektų kokybės. Kitas klausimas, e, jau buvo paminėtas, paminėjo ponas Zahovski 51-53 punktuose matome, kad piliečių visuomenės organizacijos, kuris įgyvendina projektus, jos yra priklausomas nuo finansavimo, jos nėra finansinio požiūrį savarankiškos. Į tai ką komisija daro? Iš vienos pusės, kad būtų užtikrinta veikla būtų įtraukta ir kad NVO turėtų būti labiau nepriklausomos. Aišku, kai kurioje politinėje aplinkoje tai nėra įmanoma, bet iš kitos pusės, ką komisija daro, kad būtų lengviau NVO kryptis papildomą paskesnio finansavimą. Ir dar klausimas dėl 54 punkto. Specialioje ataskaitoje yra teigiama, kad 54 punktą visi mato, taigi kaip yra projektas vertinamas ir kaip nustatoma, kad jis yra sėkmingas, jeigu indikatorius nėra sėkmės e, lygin nu, indikatorius. Tai kokiais rodikliais remiantis nusprendžiame, kad projektas yra sėkmingas. Galbūt kas tai yra susiję, kad projektai yra apibūdinami kaip labai daug siekiantis, bet ar projektai atrenkami pagal tai? ir, ir kaip atrenkami ir kaip projekto vykdytojai galėtų būti paskatinti, kad jie lab, realiau žiūrėtų į rezultatus. Ir toliau klausimas dėl šalių, kuriuos lankytės rinkdami ataskaitą. Gruzija buvo paminėta kaip geros praktikos pavyzdys. Tačiau Kongo ir Pietų Afrika nebuvo paminėti, tai tiesiog kodėl? Konkretus pragmatiški klausimai. Ačiū už, už jūsų darbą. Letzter auf der Liste, eh, Kollege Czernecki, bitte. Ir panaš Černecki paskutinis sąraše. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Labai ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau kalbėti lenkiškai, aš norėjau pasveikinti ir padėkoti ponui Lenę už eh, jo darbą ir taip pat dėkoju poniai mm, Tomšai Stachovskijui, dėkoju už jų darbą. Noriu pasakyti, kad tai yra tema, labai svarbi tema. Ir sakykim tiesiai, kad daugelį šalių ir mano šalyje, jeigu įvyksta kažkokios didžiulės sunkios žmogžudystės, tai e, parama mirties bausmiai iškyla. Tai nėra e, kažkokia teisinė, teisinė, teisinė klausimas, bet tai būna tai tiesiog tokia, tokia, tokia situacija. Tai e, reikia šitą klausimą spręsti protingai, išmintingai. Aš manau, kad yra gerai, jog e, mes užsėmėm šitą klausimą ir taip pat norėčiau dar kartą padėkoti ponui Zdechovskai už ataskaitą ir pastaba. Labai įdomu, kad dabar E, ir Europos rūmų vardu e, pasisakė pana Jana Ivanova ir pana Senė, kurie yra buvę labai aktyvus mūsų Europos parlamento kolegos. Tai gal, sakyčiau, šiek, ar šiek tiek neprieštarauja, nes pana Ajabis irgi parengė prieš metus labai įdomų ataskaitą. Bet faktas yra taip, kad, kad šiandien taip yra ir tai labai įdomu. Na, labai ačiū. Ja, Wenn es einen Preis für Nettigkeit und Freundlichkeit gibt, finde ich, dann muss der. Na, jeigu. E, kalbant apie e, padėkojimą, tai reikėtų pirmiausia girdėti ponu Černeskai. Thank you very much, Chair. Uh, and on... Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, gerbimi kolegos. Visų pirma, labai ačiū už pastabas Mes taip pat esame dėkingi ir auditorumui už ataskaitą, mes dirbame su auditorumais ir keitėmės pastabomis, mes konstruktyviai dirbame, dėkoju ponui e, pranešėjų. Nereikia kalbėti toliau apie šitą priemonę, ta priemonė jums yra puikiai pažįstama ir esra įsipareigojus kovoti su mirties bausme ir kovoje su kankinimu netinkamu elgesiu, tai yra nusistovėjusi starties dalis žmogaus teisės visas yra pagrindinė mūsų išorės ryšių mm, idėja. Ir čia yra unikalu, kad yra remiama piliečių visuomenė ir nėra reikalavimo kad vyriausybės tam pritartų. Tai yra unikalus dalykas. O kitas dalykas tai yra viena iš tų vienintelių instrumentų, vienintelių priemonių, kuri e, naudojama globalių lygmenių ir mūsų nuomonė priemonė yra labai veiksminga ir labai plačiai apimanti ir, aišku, puikus rezultatai, bet visuomet galima padaryti daugiau ir geriau. Ir pranešėjo rekomendacijos ir auditorumų rekomendacijos yra labai reikalingos ir veiksmingos ir mes jas dabar nagrinėjame. Mes manome, kad auditorumo ataskaita yra subalansuota dar pati galiu pasakyti apie darbinį dokumentą, kurie pastebi labai rimtus klausimus. Mes žinome, kad iš tikrųjų priemonė tikrai yra tinkamai taikoma, projektai yra įgyvendinami, tinkamai įgyvendinami ir e, prie, piliečių visuomenių organizacijos yra tikrai labai patyrusios ir motivuotos ir jie tinkamai gyventina projektus ir rezultatai yra apčiuopiami. Auditorumo ataskaita apima laikotarpį nuo 7 metų iki 13 metų ir yra visiškai aišku, kad mes tobuliname priemonę ir tą patį darome dabar. Noriu pabrėžti pastabų skaičių, kad reikia tikstingiau pritaikyti mūsų modelius ir kad rezultatai būtų geresni, taip mes visiškai sutinkam, kad reikia nustatyti prioritetus ir buvo išsakyta pastabas, kad pinigai buvo tinkamai paskirti. Bet tai nesvarbiausias klausimas. Mes e, stebime, kokie yra prioritetai, koks yra jų sąrašas. Mes turim žinoti, ko norim pasiekti. Ir vienas būdų, tai mes kviesdami tiekti pasiūlymus, mes turim uh, aiškės nuostatas, pavyzdžiui, yra nustatytos ir kvotos nustatyti dydžiai, pavyzdžiui, 15 metams šitą e, dalis buvo 15 milijonų, tai atitinka mūsų ankstesnė politika pasikonsultavus su parlamentu. Mes taip pat mėginame teikti pirmenybę tiems projektams, kurie vyksta šalyse, kur iš tikrųjų yra labai problematiškos arba kurios yra minimos e, žmogus teisų strategijoje. Taigi mes stengiamės, e, aišku, ir kovoti ir už mirties pasmės panikinimą ir kreip, kviesdami teikti pasiūlymus, mes susitelkėme ties svarbiausiamis šalimis, kurios yra nurodytos dokumentuose, kurios patikė delegacijas. Tuo pačiu metu e, atsakant į kai kurias pastabas, mes esame įsipareigoję, kad šita priemonė būtų taikoma globaliai. Tai yra globali priemonė ir mes norime suderinti du dalykus. Tai yra nustatyti prioritetus ir taikyti platesnį požiūrį. Ir dažnai mūsų priemonė yra vienintelis tokio pobūdžio donoras. Mes e, taip pat visiškai sutinkame, kad reikia plačiau ir veiksmingiau koordinuoti projektus, tai reikia daryti visais lygmenimis, nes iš vienos pusės mes dirbame su ES, e, kurie atstovai šiandien yra, tai aišku jau yra gera pradžia ir kartu su kolegomis mes siekime užtikrinti, kad tos prioritetinės šalis mm, būtų įtrauktos į mūsų platesnį požiūrį, taigi, kad būtų taikomas visos turimos priemonės. Yra bendrasis politinis dialogas, gali būti konkretus žmogus teisų dialogas, mm, tai vėlgi yra labai vertingas e, būdas, aišku, gali būti tam tikri politiniai demaršai, kuriuos vykdami nuolat, ir taip pat diplomatinis požiūris, žmogus teisų instrumentai ir taip pat žmogus teisų klausimai gali būti įtraukti ir į priekybos susidarimus Ir mes taip pat mes dirbame kartu su jungtinėmis tautomis, siekiame skatinti ir plėsti mūsų interesus. Ir tai yra puikia konvergencija ir nes naujausias ES planas dėl žmogaus teisų, kuriam neseniai pritarė taryba Liepos mėnesį, vėlgi yra veiksminga priemonė, kadangi tai suvienyje visus žmogus teisų klausimus, tarp jų ir mirties būsmė ir netinkamą elgesį ir užtikrina kad mes dirbame tikslingai. Taip pat, kalbant apie žmogus teisų požiūrį, tai iš tikrųjų reiškia, jog mes tiesiog sufokusuojam ir įtraukiam žmogus teisų klausimus ir visų darbo klausimus į procedūras, vertinimus ir mes apmokome delegacijas kad būtų skatinamas iš požiūris žmogus teisės. Ir mes tikrai, ir mūsų darbas yra labai įvairiapusis, mes darome viską, kad užtikrintume geresnį koordinavimą ir užtikriname mm, nuseklumą ir sinergiją, siekindami užtikrinti geresnį rezultatą. Bet tuo pačiu metu yra ir požiūris iš, iš apačios viršų. Dėl to e, šita priemonė yra labai vertinama ir labai populiari piliečių visuomenėje. Tai yra vienas iš reikalavimų ir mes remiamės ir žiniomis, patirtimi, kurią turi piliečių visuomenės, piliečių organizacijos vietoje. Vertinu tai, ką sakė pranešėjas, kad žmogaus teisės ir tos rytis, apie kurias kalbam, šiandien yra labai sunkios rytis ir ar kalbant apie progresą, pažangą ir tikslų nustatymą, nes situacija vietose, e, kalbant apie vyriausybių elgesį ir politinį kontekstą gali besikeisti bet kada. Todėl mes turim turėti atitinkamą lankstumą ir kai kurios šalis e, gali labiau padaryti pažangą negu kitos, bet tai neužkirta kelio ir mes toliau bandome, mes mėginame subalansuoti žmogus teisų prioritetus e, su projektų tikslais ir nauda ir tai to poreikiu, kad reikėtų įtraukti kaip įmanoma daugiau piliečių visuomenės atstovų. Kalbant apie žmogus teisų strategijas, e, ir parengtos ir vėlgi tai priklauso nuo uh, E, to politinio jautrumo klausimų ir konkrečių šalių. Mes tikimės, kad piliečių organizacijos užtikrintų nuseklumą ir konvergenciją ir mes rengiame piliečių organizacijas ir, pavyzdžiui, daugelį šalių yra delegacijos, kurios organizuoja mokymus e, piliečių visuomenio organizacijoms, prieš jiems kreipiantis pagalbos, kad jie žinotų, kas yra svarbu, į ką jie turi sutelkti dėmesį ir kad sugebėtų nustatyti tikslus. Kalbant apie įvairias pastabas dėl poveikio, rekomendacijose ir tai ataskaitoje yra visiškai aišku, kad mes turim žiūrėti, kokiu rezultatu galime pasiekti, bet reikia atsižvelgti į politinės stacijos jautrumą. Nereikėtų pamiršti ir poveikio, ir siekius užtikrinti piliečių dialogą ir įtraukti piliečių visuomenės organizacijas. Pavyzdžiui, valstybėse kaip Kinija, kur e, galima daug ką įtraukti į dialogą. Ir kartais pagalba gali būti labai konkreti. Gali būti teisinė pagalba, gali būti bet kokia pagalba. Ar tai nukentėjusiems, ar tai žmonės, kurie laukia mirties būstinės vykdymo, ar, pavyzdžiui, asmenys, kurie yra kalėjimo ir, ir su kuriais netinkamai elgiamasi. Taigi mūsų pagalba gali būti orientuota rezultus ir yra įvairių būdų tam pasiekti. Sunku nustatyti konkrečius tikslus. Mes sutinkame, kad būtent piliečių visuomenė, e, kuri turėtų nustatyti tikslus ir reikalavimus. Ir pačioje pradžioje mes teikėme informaciją dar prieš jiems kreipiantis ir mes aiškiname, ką jie turėtų daryti ir kad jie vėliau nustatytų savo tikslus arba atrinktų projektus. Aišku, yra gairės, žmogus teisų gairės, kurias kuriamis gali remtis visas piliečių visuomenės organizacijos, kad jie suprastų, ko ES siekia, kad nebūtų kažkokie atskiri projektai, bet kad tai atlieptų mūsų rūpestį, rūpeščius ir mūsų prioritetus. Manau, kad procesas daro pažangą, nes mūsų delegacijos yra įtrauktas į darbą ir jos puikiai žino, kokia yra jų, koks yra jų vaidmo, kad būtų pasiekti patys geriausi rezultatai, nes daugelį, kalbant apie daugelį projektų, yra paskesni patikrinimai, kai vykdamas procesas gali būti, tai trukti vieną, nuo vieno iki trijų metų, kai tai apima projektas ir vėliau delegacijos stebi šitą procesą vykdymą projekto vykdymą ir, jeigu reikia, atsižvelginti politinę situaciją, atlieka pakeitimus ar pritaiko juos. Ir kartais piliečių visuomenės organizacijos yra per daug siekiančios, per daug ambicingos. Tai yra tokiu atveju buvę praeitie ir manau, kad tai yra vieninti, vienas iš trūkumų, kurį mes tengiamės įveikti. Ir visiškai teisinga, reikia nustatyti realistinius tikslus, kalbant ir apie mūsų lūkesčius, kokiks bus rezultatas ir iš tikrųjų ko piliečių visuomenės organizacijos mano, kad jie gali pasiekti. pasiekti jie galbūt geriau nustatyti žem, mažesnį tikslą, kad būtų galima jį pakeisti vėliau. Aišku, kartais yra sunku e, tikrinti projektus, kuriuos jau baigė e, įgyvendinti ta pati organizacija, to pačios srity. Ir mes negalim taikyti to paties identiško projekto kaip antras skyrius, nes um, bus tikrai mažesnė sėkmė, jeigu tą patį projektą tęsim ilgą laiką ir reikėtų įtraukti naujus veikėjus, naujas interesuotas šalis, kad rezultatas būtų tinkamesnis. Toliau dėl mažų plėčių visuomenė organizacijų yra visiškai aišku, kad mes kalbam apie savarankiškus rezultatus. Tai yra pagrindinis rūpestis. TSO tai turėtų būti patikimi ir tai siekiame užtikrinti per bendrą finansavimą. Bendro finansavimo lygis yra gana aukštas ir, kaip jau minėjau, kad būtų užtikrinta galimybė, kad jie galėtų e, užtikrinti darbuotojų mokymus ir darbintą, darbinimą, e, darbo vietų kūrimą ir aišku, tai yra tam tikras apsunkinimas, nes neįmanoma užtikrinti testinumą, rimtą testinumą. Reikia padėti šitams organizacijoms, kaip jūs kalbėjote, aišku, mūsų procedūros yra ilgos ir sudėtingos, yra ir nauja priemonė, nauja, nauja kryptis, kas yra įmanoma, taigi mes kompiuterizuojam visą procesą ir šiame procese e, paraiškų teikimas yra supaprastintas ir manau, kad piliečių visuomenė pripažįsta, kad mes palengvinam jų, mm, jų, jų darbą ir jų paraiškų teikimą, tai tikrai labai padeda mažoms šalims. Na, bet e, kalbant apie nepriklausomumą, apie organizacijų nepriklausomą, reikia daugiausia dėmesio skirti rezultatų ir e, sunku mm, nustatyti, ką mes dar daugiau galime padaryti piliečios organiz, visomis organizacijoms. Ir, ir e, kalbam apie atsaką ir rekomendacijas, aišku, mes tengiamės tobulinti darbą, tobulinti vertinimą ir padėti e, CSO, kad jie realistiškiau žiūrėtų tai, ką jie gali pasiekti ir mm, koks gali būti paskesnis projektų vertinimas. Piliečių organizacijos ir gali e, atlikti vertinimą pat proceso pabaigoje ir tai yra geras pagrindas mūsų darbui. Mes, na, vykdome bendrą priemonės vertinimą, kaip jį veikia ir mes komisijoje e, daugiausiai dėmesio skiriame rezultatams ir pasirinkame pavyzdžius, kada reikėtų ir e, patikrinti ir e, nustatyti, koks yra rezultatas. Tai toks yra bendras atsakymas į daugumą klausimų. Mes tikrai aktyviai e, stebime ir gyventiname rekomendacijas. Ir dėl to mm, dėl aiškių priežasčių, bet kaip sakiau, priemonė yra nuolat tobulinama. Dėkuoju už pastabas. Ačiū, panė pirmininkė. E, Dėkuoju. norėčiau suteikti žodį e, ponui Lėnė, auditorumų vardu. Ačiū pranešėjai, nes savo darbo dokumente mums e, jis paminėjo visas problemas susijusias su kiekio nustatymu ir taip pat buvo kalbama ir apie šalims pateiktas individualias rekomendacijas. Norėčiau išvengti bet kokių nesusipratimų. Visi žino, kad mes kaip auditorumai nesiekiam kritikuoti e, dirbančių su šią programą. Noriu pasakyti, kad pranešimas visiškai pozityvus. Aš mielai kalbėčiau taip kaip jūs. Be abejo, tai yra projektas šviturys ir galiu pasakyti, kad svarbu yra štai kas patirtis dirbant Gruzijoje E, buvo tokia, kad turėjau ne kartą vykti į Grusiją atlikti auditų. Mačiau tokių projektų, kur galima sakyti, e, štai ką viskas būtų pakankamai baisu, jeigu mes nebūtume suteikę reikiamos pagalbos. Europos komisija galiausiai pritarė mūsų vertinimui. 183 projektą vystomi daugiau negu 120 šalių. E, Buvo 2 milijardai eurų numatyti jų finansavimui be abejo. E, projektų prioritetų nustatymas yra labai svarbus, nes lėšų trūksta visada. Na, te, teisės aktų kūrėjai turi pasižiūrėti, ar reikia peržiūrėti sumas ar ne, reikės didinti ar ne. Dėl to mes nieko pasakyti negalime. Mm, atsakys mano kolega į kitus užduotus klausimus. Aš esu ir pats parengęs atsakymą ir siūlyčiau poniai pirmininkiai suteikti mano kolegai žodį. Pone Knuts kalbėjo apie ketvirtą ir šeštą rekomendacijas, su kuriomis nesutinka Europos komisija. Iš ponios Knutsen pasisakymo supratau, kad Europos komisija nepritarė tą tai rekomendaciją, nes manotas, kad ta rekomendacija jau yra įgyvendinta. Būtent dėl to mes manome, kad tai šiaip ar taip neprieštarauja tam, ką sakėme mes, galima teikti iš naujo tą rekomendaciją, nes mes manome, kad deficitas, kurį paminėjome, tebe egzistuoja, tačiau jeigu manysime, kad mūsų tikslas yra padėti pilietinės visuomenės organizacijoms vietose e, ir jeigu manysime, kad kai kurie pakeitimai būtų įmanomi siekiant pagerinimo, galėsim tam pritarti ir mes, ir jūs Ir manyčiau, kad tai būtų svarbu. Be abejo, aš atsakysiu į ponios parlamentarės užduotą klausimą. Jūs kalbėjote apie 26 dalį. Ir iš tikrųjų vis Viskas, ką mes minėjome, yra susijęs su tuo, kad siūloma teikia pilietinės visuomenės organizacijos. Tai yra ta suma, kur būtina laikytis e, tam tikrų numatytų skaičių, tam tikrų ribų. E, pagrindinė priežastis viso to yra ta, kad galėtume tinkamai tvarkyti su tam tikrų skaičiumi sutarčių. Ar tai suteikia geresnės kokybės? apibendrinti sunku. Na, tai nereiškia, kad projektas geresnis, jeigu jis didesnės apimties. Tai nereiškia, kad jeigu jis mažas, tai jis geresnės, api... kad jis geresnis, jeigu jis mažesnės apimties. Taigi sunku apibendrinti. Ir dėl to pamanėme, kad Europos komisijos užtikrinamas valdymas turėtų būti toks, kad būtų galima atsižvelgti visus tos faktorius, kaip į realūs poreikiai, kaip vystimusi potencialas. Europos komisija pateikė taip pat siūlymus tvarumui skatinti. Manau, kad būtina atskirti tvarumą, veiklos tvarumą ir pačios organizacijos tvarumą. Kai dėl veiklos tvarumo remiame tai, Manome, kad tai yra vienas iš e, kriterijų atrankos procedūros metu. Ir kai dėl šių organizacijų, tai kol kas Europos komisija nelabai ką daro. Mes esame matę pavyzdžių projektų, kurie visiškai sėkmingai buvo įgyvendinti, tie projektai leido numatyti tam tikrą finansavimo organizacijai. Šis aspektas yra iš tikrųjų labai svarbus, gerai veikiantis Ir būtent dėl to yra rekomenduojama atrankos procedūros metu atsižvelgti į tas visas veiklas ir iš visų e, ir tose veiklose atlikti tam tikrus pasirinkimus. 54 dalis dabar. Iš tikrųjų, ten yra pasakyta, kad visos išlaidos yra efektyvios ir teikia e, pozityvų poveikį. Kas tai yra? Aišku, kad ne visada lengva kiekybiškai, optimaliai įvertinti projekto naudą. Tačiau siekiant projekto tikslų mes įvertinimą galėjome atlikti ir mūsų išvados keičiasi priklausomai nuo projekto pobūdžio. Yra tokių projektų, kurie yra nukreipti galutinius naudos gavėjus. Mūsų vertinimas būtų toks, kad tie projektai, nors ir nedideli, bet jie labai efektyvūs. Taip pat yra projektų, kur yra platesnės apimties, kur tikslai taip pat labiau politiniai, labiau platus ir kur tiesioginis poveikis yra mažiau matomas. Projektai tokie buvo vertinami kaip esantis pernelyg ambicingi, Būtent dėl to organizacijos turi pateikti kuo įdomesnį siūlymą tam, kad projektas būtų atrinktas. Kartais e, būna per, kartais tie projektai būna pernelyg ambicingi ir juos sunkiau stebėti, sunkiau kiekiškai vertinti jų naudą. Tačiau galima visada reikalauti, kad veikla būtų apibriešta labai aiškiai, kokiu rezultatu tikimasi, kokios veiklos įgyvendinamos. Tai irgi svarbu, nes tai padėtų įvertinti pasiektą pažangą. Na ir dabar dėl Gruzijos projektų. Gruzijos projektas yra klasikinis pavyzdys, kaip sėkmingai koordinuojama sėkmingai Europos komisijos veikla. Pavyzdžiui, šios priemonės tikslai buvo išdėstyti labai aiškiai diskutuojant Europos komisijos ir nacionalinių administracijos struktūrų kompetentingų atstovams. Projektas sulaukė tradicinės paramos. Pavyzdžiui, buvo numatytos sąlygos biudžeto paramai projektuose. Ir jeigu laikomasi tokio nuseklaus požiūrio, tai tuomet pasiekiama rezultatų. Pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublikoje ir kitur matėme, kad taip pat galima veikti sėkmingai. Ačiū. Žodis pranešėjai. E, Važiavam, paniai pritaraicijai. Uh... E, Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė. Nežinau kaip jūs, bet aš galėčiau pasakyti, kad Mm, mes, e, kada bediskutuojame tom temom, aš nuolatos didžiuojuosi, kada esu ES pilietis, e, didžiuojuosi tuo, ką daro ES žmogaus teisų srity, kai matome, kiek daug galime pasiekti su saliginai nedaug lėšų. Kai matau visą tai, tai labai džiaugiuosi, kad turim ES, kad ji gina žmogaus teisės visame pasaulyje kad ji kovoja prieš mirties bausmę ir kankinimus. Iš tikrųjų, didžiuojasi tuo. Richard Černetski, Martina Lavai ir kiti kolegos e, išdėstė labai aiškias ir tinkamas pastabas. Ačiū komisijai, kuri diskusijai pasirengė puikiai. Noriu padėkoti taip pat ir auditų rūmų atstovams, nes jūs mums pateikite puikius atsakymus. Taip pat puikiai apibendrinote pranešimą, tad ačiū ponui Lėnė. Tai, kas šiandien buvo pasakyta, galima būtų apibendrinti trim tokiais punktais. Ir manau, kad visi surėm dėl to, ką reikia pagerinti. Reikia pagerinti projektų atrankos aspektus. O būtent reikėtų vengti, kad lėšas gautų tik didelės nevyriausybinės organizacijos. Jų reikia ir mažesniems pilietinės visuomenės organizacijoms. Kitas dalykas - efektyvumas. Sunku pamatuoti projektų efektyvumą žmogaus teisų srity, sutinku, tačiau turime išsikelti tam tikrus tikslus ir turime išsiaiškinti, kaip geriausiai jų siekimą įvertinti. Turime taip pat užtikrinti tvarumą, kad projektai prasidėtų sėkmingai, o trūksta kol kas aiškaus poveikio pasiekimo, ypač šalyse, kur vadovauja diktatoriški režimai. Turime kalbėti apie projektų ilgalaikiškumą. Jeigu žvelgtume į priekį, 10-15 metų laikotarpį galėtų apimti, galėtume planuoti įgyveninti tokius projektus, kurie galbūt tęsis ir dar ilgiau. Ačiū visiems ir linkiu visiems gražiaus popietės. Ja, wir bleiben in dieser Sache sicher in Verbindung. Der Haushaltskontrollausschuss wird eine Studie. Žinoma, mes dėl to dar kalbėsime mūsų komitete dabar yra rengiama žmogaus teisų priemonių studija. Į ją įtrauktos 28 programos ir bandysime aptarti visus e, finansavimo šaltinius, visus fondus. Tikimės visuomenės paramos, nes ir parlamentui labai svarbu konstatuoti, kad pasiekiami teigiami rezultatai. Taigi, žvelgdami į tas programas, mes bandysime identifikuoti pažangą. Taigi, dar kartą dėkoju visiems ir mes dabar susitiksime trečią valandą ir tęsime mūsų darbus. Ačiū. Up to you.